Good morning to you all. I think that we have to start. Labas rytas, manau, kad turėtume pradėti. Mūsų kandidatai, ypač ponas Brenin Brenningmajeris jūs ilgai laukia, mes vėluojame, aš pati atsiprašau ir komiteto vardu taip pat dėl šio uždarsimo turime pradėti darbą. Šiandieninis posėdis, kaip informavome visus komiteto narius bus toks. E, kiekvienam kandidatui bus skirta viena valanda, turime šešis kandidatus iš aštuonių, kurie pateikė savo kandidatūrą ir kurių kandidatūros buvo priimtos. Prezidimas patikrino kandidatų tinkamumą, kandidatuoti į šį postą ir dabar turime skirti laiko pasikalbėti su šešiais kandidatais prieš balsavimą plenarinėje sesijoje. Ir kiekvienas turintis teisę balsuoti turės atidžiai pasižiūrėti visus kandidatus. Kandidatai bus pristatys abicelės tvarka, visiems bus suteikta galimybė e, pateikti įžanginį pareiškimą. E, taip pat buvo jiems pateikti klausimai raštu, į kuriuos jie atsakė raštu. E, jie bus visiems išdalinti ir paskelbti. Po prisistatymo bus galima užduoti klausimus. Pirmasis klausimų raundas. Bus e, pirmo, pirmojo raundo metu pirmiausia pasakys už tos klausimus koordinatoriai iš visų politinių frakcijų. priklausomai nuo frakcijų dydžio. Tokia tvarka reikės antrojo raundo metu reikės paprašyti galimybės užduoti klausimą, tačiau prašau kolegų taupyti laiką, nes turime išklausyti šiandien visus šešis kandidatus. Na ir visų pirma, turime gerbti pačius kandidatus, bet taip pat ir turime pasivyti e, mūsų grafiką, kadangi šiek tiek vėluojame pradėti. Čia ir mano šiek tiek kalties yra, dabar turime jau pradėti ir pirmajam kandidatui dabar suteikiu žodį. Ir dar kartą atsiprašau, kad vėluojame pradėti šios klausimus. Tačiau mes jums garantuoja vieną valandą, kurią mes jums privalome skirti. Ačiū pirminkė už galimybę pristatyti savo kandidatūrą. Žinoma, galėčiau kalbėti olandiškai, prisistatyti, tačiau kaip ombudsmenas, manau, turėčiau komunikuoti, kalbėtis tiesiogiai, todėl prisistatysiu angliškai. Man didelė garbė pristatyti savo kandidatūrą į Europos ombudsmeno postą. Ir čia norėčiau atsakyti į tris klausimus. Pirmiausia, kas aš esu, antras, ką aš atstovauju ir trečia, kodėl aš kandidatuoju. Pirmasis klausimas, kas aš esu? Per pastarosius 30 metų aš sukaupiau daug patirties kaip teisėjas, apeliacinio teismo vicepirmininkas ir teisės profesorius. Teisės fakultete Leidino universitete dirbau ir esu darybų ekspertas, tarpininkavimo ekspertas ir konfliktų, konfliktų sprendimo specialistas. Aš buvau Olandijos ombudsmenas aštuonerius metus, buvau perrinktas viso parlamento paramos dėka. Ir šiame poste aš visada elgiausi nepriklausomai ir nešališkai. Dėl to aš užstarnavau visuomenės, vyriausybės ir parlamento pagarbą. Pastaruoju metu E, socialinių klausimų žurnalas Olandijoje. Mane apibūdino ne tik kaip piliečių atstovą, bet ir kaip šališką e, atstovą, kuris e, yra drapštus ir puikiai išmano reikalą. Ir buvo rašoma, kad niekas nebejoja mano nuoširdumu ir sažiningumu. Paprasta kalba yra labai svarbi man. Aš nuolat per žiniasklaidą kontaktuoju su piliečiais, duodamas interviu, e, rašydamas skilti didžiausiame nacionalinėme laikraštyje ir kiekvieną savaitę pasirodydamas televizijoje. Aš tapau pažįstamų veidų ir vėliau aš atsiųsiu keletą savo e, rašinių elektroninių paštų šalyje. Aš esu e, vertinamas kaip lyderis, pasisakant apie gerą valdymą. Piliečiai vis dažniau pateikia man jautrių klausimų, nes jie pasitikė mūsų požiūriu. Tai patį galima pasakyti ir apie informatorius. Žurnalistai, žiniasklaida pasitikė mano nepriklausomumu. Aš e, buvau prelegentas e, renkant 12 metų žurnalistą ir taip pat parlamento žurnalisto premiją teikiant Hagoje. E, tyriamųjų žurnalistų sąjunga pakvietė mane tarpininkauti procese, gerinant viešojo sektoriaus skaidrumą. Taigi, būdamas tarpininku, aš bandau pagerinti ir kontekstą. Aš esu kūrybiškas inovatorius, ryštingas, bet e, mano požiūris yra na, negriežtas. Mano tarnyba tapo lengvai prieinama piliečiams ir vyriausybės e, atstovams, kurie nori pagerinti savo e, tarnybą. Vidaus reikalų ministerija Niderlanduose organizuoja didelio masto projektus, kaip pagerinti paslaugas teikiamas piliečiams ir e, stengiantis sumažinti teisminių procesų E, skaičių. Iki 60 procentų visų bylų nereikalingas teisminis procesas. Aš e, e, labai remiu šį projektą. Problemų sprendimo požiūris susijęs su ombudsmeno darbu susilaukė tarptautinio dėmesio. Mes parengėme bendradarbiavimo projektus su Čekija, Rumunija, Bulgarija, Estija ir Serbija ir e, naujas Junktinės karalystės, Švedijos ir Danijos ombudsmenai taip pat domėjosi problemų sprendimo požiūrių e, demonstruojamų Nederlanduose. Neseniai Švedijos ombudsmenas apsilankė pas mus e, apsikeisti patirtimi. Prieš keletą savaičių aš konsultavau Kopenhagos miestą, kaip pagerinti jų teikiamas paslaugas piliečiams. Ir neseniai buvo atvykęs rinktinės karalystės ombudsmenas pasidomėti mūsų darbų, kaip sprendžiamos problemos. Vienbalsiai kolegos išrinko mane Europos tarptautinių ombudsmeno instituto valdybos pirmininku. Ir dabar prie antro klausimo pereisiu. Kodėl? E, ką aš atstovauju? Kokios yra mano pozicijos? Geras teisininkas turi suvokti žmogiškąją dimensiją visais atvejais, visomis, visose bylose, netgi jeigu jos komplikuotos ir techniškos. Viešo administravimo atvejais žmogiškoji dimensija yra kolektyvinė ir aš, mano lozungas yra tas, kad ne vien taisyklė yra svarbi. Teisinės dimensijos pernelik dėlis pabrėžimas nėra gerai, tačiau tuo pat metu teisinės žinios yra labai svarbios ombudsmenui turint galvoje tų atvejų, kurie ombudsmenus pasiekia esmę, pavyzdžiui, Olaf e, dalį e, atvejus, skaidrumo atvejai, žmogaus teisų atvejai, mano nuomonė, e, reiškia, kad ombudsmenas turi būti autoritetingas teisininkas. Savo nepriklausomumą interesų vardan jis neturėtų vien tik tai klausyti savo darbuotojų, bet turėtų jiems vadovauti. Kita lyderystės, e, kitas lyderystės klausimas yra bendro administracinių procesų ES kodekso kūrimas. Piliečiai, bendrovės, institucijos, ES organai per dažnai pasimeta taisyklių džiunglėse. Iš tiesų, ponas Diemanduros teisingai šį klausimą buvo iškėlęs. Ir aš norėjau, kad šiai e, iniciatyva susilauktų paramos ir mano kadencijos, galimos kadencijos metu. Žmogaškofės dimensijos kelimas sudėtingais atvejais yra mano ypatingas interesas. Jeigu piliečiai turi problemos su viešąja administracija, jiems nebus e, naudingos ilgos procedūros. Jiems reikia konkrečių sprendimų. Pavyzdžiui, jeigu kas nors negauna atsakymo laiku, e, Jie turi tokį atsakymą gauti ir e, su priežastomis, jeigu jiems nekompensuojama, jiems reikia kompensuoti. Praktinis sustarimas tarp ombudsmeno ir įvairių institucijų turi prisidėti prie e, sprendimo suradimo tą pačią dieną, tą pačią savaitę, jeigu būtina tą patį mėnesį. Ombudsmenas neturi būti biurokratas, jo biuras neturi būti biurokratijos biuras. Kita vertus, skundai gali pateikti informaciją apie tai, kokios e, e, yra struktūrinės problemas. Ombudsmenui svarbu analizuoti tokias problemas ir vykdyti sisteminius tyrimus, gerinant tas struktūras. Tokiu būdu institucijos galėtų daug e, pasimokyti iš skundų. Tokio metodo panaudojimas man pasiekė, pavyko pagerinti keletą sričių pavyzdžiui, teisės gyvendinimą, piliečių e, dalyvavimas e, sprendimų prieimimo procese, kompensacijos, e, visą tai išdėstant paprastą kalbą. Aš norėčiau, kad panaudojant naują žiniasklaidą, ombudsmeno biuras galėtų suintensyvinti savo kontaktus su piliečiais, ypač su jaunosios kartos atstovais Europoje. Svarbus klausimas yra taip pat, kokie skundai yra neteikiami ombudsmeno. Čia Europos ombudsmenas taip pat turėtų pats e, ieškoti informacijos. Ir paskutinis klausimas, kodėl aš teikiu savo kandidatūrą. Mano žmona gimė Čekoslovakijoje ir po Prahos pavasario 68 metais jie atvyko į Niderlandus. Iš dalies dėl jos gyvenimo istorijos man Europa nėra popierinė tikrovė. Laisvė ir taika, mano nuomenė, yra labai artimai susijęs su Europa ir nepaisant dabartinės krizės, Europos Sąjunga yra mūsų visų ateitis. Europa yra ne tik institucijos ir man rūpi, kad trūksta piliečių pasitikėjimo Europa ir jos institucijomis. Mano moksliniai tyrimai praeitie buvo, yra paskelbti e, internete ir jie man, mane išmokė, kad e, institucijų ir teisinių sistemų sudėvingumas reiškia, kad piliečiai nesupranta, kodėl jų e, gyvenimo įtaką daro vyriausybės veiksmai. Mes tą turime suprasti. Pasitikėjimas yra labai svarbus nacionaliniam ombudsmenui, kur jis yra pagristas dviem ramšiais - skaidrumu ir sažiningumu. Pirmiausia, skaidrumas Aišku, yra interesų, kurie pateisina tam tikrą skaidrinumo ribojimą, tačiau mano idealas yra toks, kad ES vyriausybė būtų atvira vyriausybė, tik su nedaug paslapčių nuo piliečių. E, tyrimai rodo, kad piliečiai nori suprasti, kas vyksta Europoje ir todėl Europa turi teikti tą informaciją, kad jie viską suprastų reglamento 1049 pakoregavimas turėtų būti ypatingai svarbus teisės aktų leidėjimas. Antras, sažiningumas. Ombudsmenas turi kovoti už gerą valdymą ir žmogaus teisės, nes jų pagarba jiems įtikina piliečius, kad e, institucijos e, jų interesus atstovauja sąžiningai. Vyriausybės negali priimti vien tik tai pozityvius sprendimus, kartais piliečiai turi būti nuvilti, tačiau Jeigu priečiai jaučia, kad jie yra traktuojami sąžiningai, jie priims ir tuos neigiamus sprendimus. Skaidrumas ir sąžiningumas e, man yra labai artimi, ne tik kaip teisininkui, e, kaip akademinio pasaulio atstovui, bet kaip ombudsmenui, bet kaip ir žmogui. Ir dėl tos priežasties aš esu e, smarkiai motivuotas tapti naujojo Europos ombudsmenu. Ačiū uždėmesi. Thank you to you, Mr. Brenningman. Dėkuoju, ponė Brenningmeri. Ačiū Jums už Jūsų aiškės mintis, už tai, kad laikėtės skirto Jums laiko limito ir tikiuosi, kad e, jūsų pavyzdžių paseks nariai parlamento. Pirmasis pasakys panas Jar. Danka. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū, pana Breninkmairiui, pirmininkė jau minėjo, kad nebloga pradžia būna tuomet, kuomet kandidatai neviršyje nustatyto skirto kalbėjimo laiko. Tikiuosi, kad atsakant į klausimus e, elgstės panašiai. Turėčiau maždaug penkis klausimus, tokį klausimų paketą. E, pirmas klausimas susijęs su ombudsmeno nepriklausomumu. Šis klausimas jau buvo nekartas svarstytas parlamente ir kaip jūs apibrėžtumėte tą nepriklausomą ombudsmeno statusą, ar jūs jaučiatės nepriklausomas, kur galėtumėte nubrėžti tas nepriklausomumo ribas, ar kas nors jums teikia pagalbą tą nepriklausomumą. Užsitikrinant kitas klausimas yra susijęs su skirtingų ombudsmeno pareigybės vertinimo Europos Sąjungoje, kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje tokios pareigybės nėra, kitose ši institucija yra pakankamai įtakinga, <clears throat> dar kitos šalis bando paversti ombudsmeną tokiu neutraliu parlamento nariu, manau, kad Švedija ir Niderlandose taip yra, ar jūs manote, e, kad ombudsmenui tinkama būti uh, tuo pačiu metu ir parlamento narių užimančias pareigas. Kitas klausimas e, susijęs su jūsų programinėmis nuostatomis, kokie būtų trys svarbiausi klausimai, kuriuos imtumėte spręsti tapęs ombudsmenu dėl ombudsmeno pastebimumo Europos Sąjungoje. Jau apie tai nemažai kalbėjote, e, tačiau <clears throat> aš manau, kad parlamento nariai, kaip ir ombudsmenas, turėtų būti matomi visuomenėje, taigi kaip įsivaizduojate, Europos ombudsmenas turėtų pagerinti savo viešuosius ryšius, pagerinti savo matomumą visuomenės akise. Kitas klausimų, kita klausimų grupė susijusiu pagrindinių teisų žmogaus teisų hartijoje Kaip Jūs vertinate tą aplinkybę, e, kad Hartija, e, Hartija tenka tik papildomas vaidmuo įgyvendinant ES teisės aktus, tai nėra e, visa vertė ES teisės sudėdamoji dalis, nes svarstant peticijas mūsų komitete vyksta pakankamai aršios diskusijos dėl būtinybės taikyti arba netaikyti žmogaus teisų hartiją. Tuo tarpu teisės specialistai teigia, kad mes atinkamai galiojimo taikyti žmogaus teisų hartijos nuostatas neturime, nes tai nėra es teisės sudėdamoji dalis. Kitas klausimas, kaip jūs vertinate tarpusavio santykius tarp jūsų tarnybos Europos parlamento peticijų komiteto, kaip būtų galima. Kokią konkrečią formą galėtų tie santykiai įgauti? Ačiū. Dabar e, žodį socialistų atstovui ponui Bermanui. Nes koordinatoriaus jūsų nėra. Prašom. Aš norėčiau paklausti kandidato, ko kokie, koks jo nuomonė didžiausias skirtumas tarp e, nacionalinės valstybės ombudsmeno vaidmens ir ES ombudsmeno vaidmens? Kaip jis įsivaizduoja tą skirtingą vaidmenį, kaip jisai e, sieks e, plačiau tam tikrą prasme veikti. Būtent to norėčiau išgirsti. Dėkoju. Pane Aukin, dėkoju. Dėkoju Jums už pasisakymą papildysiu pono Bermano klausimą. E, jūs kalbėjote apie matomumą, tikiuosi, jūs suprantate, kad yra nepaprastai didelis skirtumas tarp veiklos nacionalinėje valstybėje ir e, Europos Sąjungos mastu veikti. Aš Danijos parlamente pati dirbo 20 metų ir žinau, koks yra skirtumas. Taigi, ar jūs e, turite kokiu nors konkrečių idėjų, kaip dirbsite, ne tik svajonių? Uh, Ir taip pat papildysiu pono Bermano klausimą kitų institucijų kritika. Šiame parlamente yra ne tas pats, kaip kritikuoti institucijas Niderlanduose. Ar jūs turite patirties e, griežto bendravimo su institucijomis, kaip pavyzdžiui, jūs galite tapti nepopuliarus, kai nusistatęs esate prieš kažką ir kai jums reikia politinės paramos, ne, ne kažkokių sąjungų, bet e, abstrakčiai politinės paramos. O dėl nepriklausomumo aš e, manau, kad jūs būtų, būsite nepriklausomas pagal tai, kaip apibriešta įstatymė, bet tai nėra subjektyvus dalykas, tai yra aiškui apibrieštas dalykas. Uh, įstatymuose. Tačiau skaidrumo klausimas. Skaidrumas e, parlamente, dėl jo mes nuolat kovojame. Ir mes norime, kad e, dabar dirbtume atviriau ir tai susiję taip pat su šiais ombudsmeno rinkimais. Mes e, peticijų komitete parlamente e, norime išreikšti savo tvirtą nuomonę, netgi kai parlamento pirmininkas e, pasisako e, priešingai. Mums taip pat, mano nuomonė, reikia reglamento dėl gero administravimo institucijų. Ką Jūs galvojate? Ir dėl E, skaidrumo aš nematau, kad būtų laikomasi Arguso konvencijos. Kaip jums atrodo, ar galėtume šią konvenciją e, paversti tikrų mūsų teisės aktų, galbūt čia reikia kalbėti apie e, tam tikrą inžineriją, bet kaip e, užtikrinti visuotinį skaidrumą? Jūs e, esate teisininkas, apie tai kalbėjote, jūs esate labai patyręs kandidatas, bet dabartinis ombudsmenas nėra e, teisininkas. Bet mes galime turėti ir labai gerą e, ombudsmeną, net jeigu jis nėra teisininkas. Dabar ponas Lavrakos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, jog šio kandidato patirtis, gyvenimo prašymas yra labai įspūdingi, e, jo požiūris labai rimtas. Aš remiu mus vienoje institucijoje ir vis tik tai man kyla klausimas, kokiu mastu ši institucija galėtų kaip padaryti šią instituciją veiksmingesnę, jos sprendimus veiksmingesnius. Žinome, kad dabar e, ombudsmeno sprendimai pagrysti pagarbą institucijoms, tačiau nėra teisinės prievolės įgyvendinti jo e, sprendimų. Norėčiau paklausti, kokiu pasiūlymu kandidatas šioje srityje turėtų, jeigu jisai e, užimtų šį postą. Ačiū, panas Čičesteris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, labas rytas, ponė Brenikmeiri, malonu Jūs matyti šioje salėje. Tikiuosi, Jūs e, viską gerai prisimete kai, ir tikiuosi, kad Jūs e, spėjate viską užsirašyti, nes labai jau daug klausimų bus, buvo įsakyta ir aš dar kokius keturis pateiksiu. Pirmasis bus bendras klausimas, kaip Jūs, kaip nepriklausomas valstybės pareigūnas, galvojate? Ką reikėtų daryti, kad būtų bent jau iš dalies atkurta politikų reputacija? Ką Jūs galvojate, kaip galimas e, ombudsmenas? Antras klausimas. Iš savo patirties, ar galite pasakyti, kad pareigūnai ar politikai e, labiau ar mažiau e, nori bendradarbiauti su ombudsmenų. Pareigūnams nereikia dalyvauti rinkimuose, skirtingai nuo politikų ir kartais e, politikus galima paspausti. Trečias dalykas. E, šį rytą jums tikrai tenka labai sunkus uždavinys ir norėčiau paklausti, kokia kokios jos, kokia buvo pritaikyta jums procedūra prieš jums tampant e, ombudsmenų Niderlanduose? Kaip jūs buvote paskirtas? Ačiū. Dėkuoju. Manau, kad turėtume suteikti žodį ponui Breninkmairiui atsakyti į pirmojo etapo klausimus, o paskui pradėsime antrąjį. Labai ačiū už tokius įdomius klausimus. Pasistengsiu atsakyti juos visus. bet jeigu išsamei e, atsakyčiau, tai viršyčiau man skirtą laiką. Pirmas dalykas e, dėl e, laiko limito. Pone Jarai. Jūs uždėte klausimą dėl ombudsmeno nepriklausomumo. Manau, kad uh, jį iš tiesų būtina užtikrinti, galbūt galėčiau atsakydamas į šį klausimą kartu ir sakyti pono Čičius, tai yra užduota klausimą, kuris e, paklausė, kokias procedūros buvo man atžvilgiu pritaikytas paskrint mane į šias pareigas Niderlanduose galima. Yeah iškelti savo kandidatūrą į šias pareigas ir yra atrankos komitetas, kuris sudaro aukščiausiojo teismo vadovas, valstybės tarybos pirmininkas ir vicepirmininkas. Būtent šie pareigūnai teikia trijų asmenų kandidatus Ir aš manau, kad jie atrenka atitinkamus kandidatus, atsižvelgdami į jų kompetenciją, o po to jau galtinį sprendimą nulėmė tokie faktoriai kaip e, e, kandidato lytis ir e, panašiai. Tačiau svarbiausias faktorius yra atrankos yra kompetencija. Taip pat ponas Jaras uždavė klausimą dėl pastebimumo Europos ombudsmeno, dėl jo žinomumo 500 milijonų europiečių akise. Iš tiesų, kuomet aš Niderlanduose tapau ombudsmenu, ši institucija nebuvo žinoma ir užtruko šiek tiek laiko, kol e, ombudsmeno pareigybė mano dėka tapo žinoma Niderlanduose. Tačiau būtent e, kompetencija yra lemiamas faktorius. Jeigu sugebi kalbėti angliškai, vokiškai, prancūziškai, olandiškai, jeigu dalyvauji aktyviai interneto diskusijose, naudojasi tokie, tokiamis priemonėmis kaip YouTube e, kanalas, tai gali visuomeniai apie save pranešti taip pat labai svarbu perkelti tam tikrus techninius dalykus į kasdienį gyvenimą ir paaiškinti žmonėms, kodėl būtina užtikrinti, tarkime, skaidrumą. Manau, kad e, vienas iš ombudsmeno privalumų yra jo e, yra tai, kad jis nėra tiesiog įsaistomas teisės e, aktų ir jų nuostatų, kitaip nei teismai, tam tikrais atvejais ombudsmenai pasitelkdami tam tikrus tinkamus argumentus, gali paaiškinti, kodėl priima, tarkime, kodėl neigiamai įvertina tam tikrus e, administracijos, e, viešosios administracijos veiksmus ir tokias, tokiamis aplinkybėmis labai svarbu deramai įtikinti žmonės. Aš minėjau, kad esu e, tarpininkavimo, darybų ir konfliktų sprendimo specialistas ir Kalbant apie ombudsmeno papildomus galės ir galbūt galimybę priimti privalomus sprendimus, manau, kad tai nebūtina, nes pats e, veiksmingia, pati veiksmingiausia ombudsmeno turima priemonė yra jo gebėjimas e, argumentuoti e, ir apginti savo poziciją. Ir ambusmės neturėtų dirbti vien su dokumentais, jis turėtų bendrauti su viešosios administracijos atstovais ir aš Niderlanduose dažnai bendraudavau su viešosios administracijos darbuotojais, turint, siekiant sus, sustiprinti, pagerinti piliečių padėtį. 2011 savo veiklos ataskaitoje aš apie tai e, miniu, kad bendradar, minėjau, kad bendradarbiauju tiek su e, valstybės tarnautojais, tiek su e, administracijos e, grandimi, tiek su paprastais piliečiais. Ponas Jaras uždė klausimą apie tris svarbiausius aspektus, kurie e, man bus svarbiausia pradėjus eiti šias pareigas. Manau, kad e, pastebimumas yra svarbu, sugebėjimas įtikinti žmonės savo pozicijas svarumu. Kitas dalykas yra būtinybė uh, veikti, reaguoti pakankamai greitai, nes e, ombudsmeno svarstamis ombudsmeno vykdomas skundus svarstymas neturėtų trukti ilgai ir taip pat labai būtina veiksmingai e, bendrabiauti su viešosios administracijos struktūromis. Ponas Čičisteris taip pat minėjo, kad e, kai kurie pareigūnai labiau linkia bendradarbiauti, kiti mažiau Aš manau, kad e, pasistengsiu daugiau bendradarbiauti su tais, kurie nori bendradarbiauti, nes būtent tie pareigūnai, tie valstybės tarnautojai e, padėtų greičiau pasiekti apčiuopiamų rezultatų, bendraujant taip pat ir su visuomenė. Taip e, dirbau ir Niderlanduose, turėjau aplink save subūręs e, tokių entuziastingų valstybės tarnautojų ir politikų grupę, kurie e, mane visuomet palaikydavo ir ragindavo tęsti savo darbus. Buvo klausimas duotas e, dėl skirtumų tarp nacionalinių ir europinio ombudsmenų. Žinoma, vienas svarbiausių skirtumų susijęs su tuo, kad ES ombudsmenas dirba tokiu abstrakt, abstraktesniu lygmeniu. ES teisė yra abstraktesnė, yra susijusi su institucijomis ir dauguma bylų, kurios yra susijęs su europinė teisė taip pat svarbios ir nacionaliniams ombudsmenams, taigi bus e, labai svarbu palaikyti ryšius su nacionaliniu valstybių ombudsmenas, siekiant užtikrinti ir apginti piliečių teisės. Kita vertus, manau, kad Europoje galėtume identifikuoti tam tikrus svarbius klausimus susijusius su skaidrumu, su sažiningumu. Ir ombudsmenas galėtų šiomis temomis pasinaudoti siekdamas uh, padinti savo mm, žinomumą visuomenėje. Manau, kad pagrindinio ombudsmeno užduotis yra padidinti piliečių saugumo jausmą, taip pat paraginti informatorius dažniau kreiptis į ombudsmeną, tikintis, kad su jais bus tinkamai elgiamasi. E, manau, kad atsakiau į didžiąją dalį klausimų dėl, dėl e, Arguso konvencijos. Manau, kad ši konvencija yra pakankamai sutinga techninių požiūrių ir ombudsmenui priimti sprendimą dėl e, būtinybės gilintis į techninę Arguso konvencijos dalį ar laikytis tokios pozicijos, kad būtina laikyti svarbiausių šios konvencijos nuostatų savo darbę, tai būtent susijusiu su sažiningumu ir skaidrumu. Aš manau, kad e, mums mes veikiausiai turėtų vadovautis e, pastarąją nuostatą, tačiau Antra vertus, e, ombudsmenas tam tikrais atvejais turėtų galbūt ir platesnio masto pozicijos laikytis siekdamas užtikrinti atvirumą. Nemanau, kad visuomet būtina e, pradėti tiesioginę <clears throat> konfrontaciją. E, kartais, aišku, reikia ir grėstesnės pozicijos, tačiau iš savo ankstesnės tarpininkavimo darybininko patirties galiu teikti, kad galima dažnai susitarti draugiškai. Labai ačiū. Pradėkime antrąją klausimų dalį, ponas Kešmanas klausimas. Brinkmaier. Ačiū pirmininkė, ačiū ponia Brinkmaier. Atsiprašau, kad nedalyvau posėdį nuo pat pradžių. Jūs kalbėjote apie atvirumą ir skaidrumą. Kaip žinote, parlamentas dabar peržiūri reglamentą dėl visuomenės galimybės gauti dokumentus. Ir kadangi čia yra institucinis elementas, norėčiau iš jūsų išgirsti E, tai kaip jūs sieksite balanso tarp veiksmingo e, sprendimų prieimimo ir visuomenės teisės žinoti ir reikalauti atskaitomybės iš institucijų, ypač atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau piliečių nusigrėžiau nuo Europos, manydami, kad jie praranda ryšį su Europą. Ačiū. Ačiū. Vėl ponas Jaras, kaip pono Valensos atstovą. Ačiū, kolega Valenso turi dalyvauti svarbiame balsavime. Jis prašė manęs jo vardu užduoti klausimą apie diskriminacijos atvejus Niderlanduose Europos Sąjungos piliečių atžvilgių, pavyzdžiui, Lenkijos piliečių, kuomet atsisakoma pripažinti jų išsilavinimą patvirtinančius teisės aktus diplomus. Ar žinote, ką nors apie tokius atvejus ir ar ketinate imtis veiksmų nukreiptų prieš tokią diskriminaciją? Ačiū. Buvo paskutinis klausimas, taigi jums vėl žodis. You, Ačiū, ponia Kešmanai, už svarbų klausimą apie galimybę visuomeniai susipažinti su dokumentais ir balanso subalansavimą to, to, to galimybės pažintis dokumentais su politikos e, kuriejų poreikiu e, šiek tiek e, slaptumo įvesti, kuriant politiką ir rengiant sprendimus. Manau, kad šis klausimas yra svarbus tiek Niderlanduose, tiek Europoje. Vakar Niderlanduose įvyko diskusija apie galimybę supažinti su dokumentais, skaidrumu E, politikos kūrimo procese Hagoje matosi, kad e, politikai, aukštesniai pareigūnai e, turi tam tikrą norą kartais palaikyti dokumentus, laikytus dokumentus slaptai. Koks ombudsmeno vaidmuo? Ombudsmenas gali vaidinti teisinį vaidmenį, jis gali būti kaip ir teisėjas, remiantis e, skaidrum, e, taisyklėmis apie skaidrumą, e, spręsti apie būtinybę tuos dokumentus išlaikyti slaptai ir jis gali būti kaip teisėjas ir ar bus jis tada veiksmingas veikėjas. Na, o taip pat ombudsmenas gali būti kažkas, kuris perdoda tą sažingumo, teisingumo balsą propaguodamas pasitikėjimo klausimą. Aš manau, kad ombudsmenas neturėtų rinktis vieno ar kito vaidmens. Jis turi vaidinti abu. Kartais ombudsmenas turi būti labai tikslus. Na, pavyzdžiui, šiame parlamente ar kur nors kitur e, taisyklės reiškia, kad dokumentas turi būti pateiktas visuomeniai labai greitai. Viena problema mano šalyje yra tai, kad, pavyzdžiui, žurnalistai vengia teisinių procesų dėl dokumentų pateikimo visuomeniai, nes tai trunka ilgai, kainuoja daug pinigų, e, kainuoja daug nervų ir galų gale tos žinios nėra bėra svarbios. Todėl aš sakau, kad jeigu šiandien reikia atvirumo, tai yra to reikia šiandien, rytoj ar šią savaitę, o ne tada, kai jau niekam tai nebeįdomu. Taigi viskas turi būti daroma greitai. Ir Kaip sakiau anksčiau, savo šalyje aš būnu kviečiamas e, ministerijų, į ministerijas Hagoje ir į e, tyrimosios žurnalistikos sąjungos e, tarpininkauti. Darantis dėl to, kaip subalansuoti tą kasdieninį poreikį gauti informaciją visuomeniai, e, žiniasklaidai ir kita vertus e, būtinybę apsaugoti tam tikrus interesus, pavyzdžiui, šalies darybos interesus. E, tačiau jeigu pakirsime į europinį lygmenį ir pažvelgsime į konsult, teisinius patarimus procesų metu, tai labai svarbu gali tapti paaiškinti piliečiams, kas vyksta. Mano nuomonė yra labai gerų argumentų teikti, kad tokios, te, tokie teisiniai patar, patarimai turėtų būti prieinami visuomeniai, nes piliečiai gali būti ir diskusijos nariai. Čia ne, nenaudinga institucijams pilie, pilie, laikyti paslaptis nuo piliečių. Aš manau, kad šią, šią temą ombudsmenas turi būti labai griežtas, e, kad informacija nebūtų slepiama. Ta patį esu matęs Niderlanduose. E, ir šiandien yra labai svarbu, kad taip nebūtų, kad būtų kuo mažiau paslapčių. Ir toliau pono Valensos klausimą, kurį uždavė ponas Jaras. Niderlanduose buvo svarbi problema susijusi su Lenkų darbuotojais, kurie viena vertus, e, kurių e, buvo išnaudojami darbdavių ir e, Devildas grupė laikėsi populistinio požiūrio apie Lenkus dirbančius Niderlanduose. Tai buvo toks derinys, kuris buvo neteisingas. Aš susisiekiau su Lenkijos ambasadoriumi ir aptariau su juo šį klausimą ir paklausiau, kokie būtų Lenkų darbuotojų poreikiai Niderlanduose ir kokį vaidmenį aš galėčiau suvaidinti. Mes tai aptarėme e, kai kurias, e, kai kurias bylas, kai kurias atvejus. Kita vertus, jeigu politikas kelia klausimą parlamente, laikraščiuose apie diskriminavimą, tai aš kaip ombudsmenas galiu pasakyti, kad man tai nepatinka. Nemanau, kad tai yra sąžininga, bet yra tam tikra riba, nes aš įsijungiu į politinę diskusiją. Galbūt kartą, du kartus galiu pasakyti griežtai, bet po to aš turiu tylėti, nes nesu politikas ir turėčiau būti atsargus. Tikiuosi, kad e, čia jūs išgirdote tinkamą atsakymą į pono Valensos klausimą. Pone Brinenkmajerį, baigėme klausimus. Jeigu norite dar kažką pabaigai pasakyti, jūs turite tam laiko. Antra vertus, jeigu jūs nieko nenorite daugiau pasakyti, galima baigti jūsų klausimus. Taigi, labai ačiū ir baigiame pirmąjį klausimą.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 So can... Dabar išklausysime antrojo kandidato, pono Jėgerio. Mums labai malonu, kad jūs atvykote pas mus, ponė Jėgeri. Norime padėkoti jums, kad jūs pateikėte savo kandidatūrą. Ir dabar skirsime jums laiko pasisakyti, o vėliau surenksime klausimų atsakymų sesiją suteiksiu žodį jums 10-15 minučių. Dėkuoju. Pirmininkė, e, gerbiami nariai, visiems sakau labas rytas. Dėkuoju Jums už galimybę pristatyti Jums svarbiausius mano kaip kandidato e, bruožus ir e, tai, kaip aš įsivaizduoju, kaip turėtų e, dirbti Europos ombudsmenas. Norėčiau taip pat padėkoti penkių frakcijų e, iš dešimties šalių parlamento nariams, kurie e, savo parašais paremė mane. E, parama iš skirtingų partijų atstovų iš skirtingų šalių yra labai svarbu e, skiriant Europos ombudsmeną. E, Taigi, kokie svarbiausi mano kaip kandidato bruožai? Manau, jie yra keturi. Pirmiausia, aš esu e, laimingas europietis, aš esu Vokietijos pilietis, užaugau, studijavau Vokietijoje, ten ir mano šeima gyvena iki šiol, bet e, gyvenimas ir e, meilė e, mane e, nukėlė į Prancūziją. Aš vedžiau architektę ir mano vaikai e, studijavo Junktinėje karalystėje, e, Italijoje, Prancūzijoje ir JAV. Taigi aš tikrai e, pasinaudojau visišką judėjimo laisvę ir veikimo laisvę kitose valstybėse narėse. 89 metais aš pradėjau dirbti Europos taryboje tuo metu kaip tik griuvo siena ir aš atsidūriau žmogaus teisų mekoje. Ir e, mes suteikėme narystę naujoms demokratinėms valstybėms. Dėl e, sąlygų susijusių su e, žmogaus teisėmis mes siejame reikalavimus žmogaus teisų su nariste Europos Sąjungoje. Aš dirbau įvairiuose frontuose Aš nuvykau į Albaniją, e, sukurti, įkurti, padėti tai šaliai teisingumo ministerija. E, taip pat prisidėjau plėtojant administracinę teisę, kuriant tribunolą ir manęs buvo paprašyta parengti vadovą, administraciją ir jūs. E, tai yra vadovas, kuriame kalbam apie administracinę teisę Taip pat prisidėjau Europos tarybai rengiant įvairius teisės aktus, e, kurios rengia konvencijas įvairias žmogaus teisų apsaugos srityje. Ir e, kilo paskui klausimas, ar valstybės narės laiko į savo įsipareigojimų. Generaliniam sekretoriui reikėjo konfidencialių pranešimų ir aš prisijungiau prie grupės, kuri rengia tokius, e, tokias ataskaitas. E, E, toj praėjo pirmas e, mano darbo žmogaus teisų srityje dešimtmetis. Vėliau aš pradėjau dirbti Interpole, vadovau teisės e, reikalų skyriui ir ten kaip tik buvau, kai vyko tragedija Junktinėse valstijose, teroro išpolis. Uh, Vėliau aš grįžau į Europos tarybą, pradėjau dirbti su žmogaus teisų e, komisaru, e, dirbau su ponu Kilroblės, kuris buvo Ispanijos teisingumo e, užsienio reikalų ministras. Ir, jisai manęs paprašė užtikrinti sisteminį bendradarbiavimą su partneriais ir aš sukūriau tarpusavio bendravimo tinklą, e, į tą tinklą įėjo Rusija, Norvegija, Kipras ir kitos valstybės. Mes e, stebėjome, kaip vyksta mm, darbas žmogaus teisų srityje ir taip pat prisidėjome prie normatyvinių darbų. E, Prancūzijos, Ispanijos ir Maroko ombudsmenai įkūrė ombudsmenų uh, tinklą ir aš taip pat prisidėjau prie to tinklo kūrimo. Taip pat e, e, labai daug prisidėjau plėtojant e, Rusijos regionio busmenų veiklos tinklą. Labai didžiuojasi tuo, kad prisidėjau rengiant ombudsmeno institucijos įstatymus gal šešiose šalyse, Italija, Monake taip pat dar reikia šioje srityje daug ką nuveikti. E, dar noriu pasakyti, kad viena ketvirta labai svarbi mano savybė yra nepriklausomumas. Kiekvienas iš jūsų e, apsprendžiate, e, kaip nepriklausomo norite ombudsmeno. Aš manau, kad ombudsmenas turi būti jo nepriklausomybė turi būti optimali. Nepriklausyti ombudsmenas turi nuo politinių e, partijų, nuo šalių. E, jeigu aš būsiu, e, aš kaip valstybės tarnautojas jau daviau priesaiką taip dirbti daugiau kaip prieš 20 metų, prieš 20 metų ir dirbu vadovaudamas iš šio principų toliau. Kaip aš įsivaizduoju, turėtų veikti Europos ombudsmeno institucija? Reikia išsklaidyti daug abejonių. Aš sakiau, esu laimingas europietis, bet ne visi piliečiai Europos yra tokie. Žinome, kad jie patiria daug sunkumų ir labai dažnai jie kaltina Europą, kad ji nevykdo savo pažadų ir jie yra netgi pasirengę nusigręžti nuo Europos. Aš nemanau, kad mažiau Europos pagerintų piliečių padėti priešingai, bet e, reikia humaniškesnės, geriau veikiančios Europos. Humaniškesnė Europa e, arti piliečių e, turėtų su pagarba žiūrėti piliečius, įsiklausyti jų reikalavimus, nusiskundimus ir imtis veiksmų. Europa turėtų E, nebūti tokia, kai e, visi nurodymai nuleidžiami iš viršaus į apačią. Koks turi būti ombusmeno vaidmuo? Dažnai akcentai yra skirtingi. Aš manau, kad reikia veiksmingai e, nagrinėti nusiskundimus, taip pat spręsti konfliktus, nes tai galėtų užtikrinti pasitikėjimą piliečių. E, E, reikia e, stiprinti pajėgumus, tai yra labai aiškus dalykas visiems. Ir reikėtų taip pat pasitelkti Europos ombudsmenų tinklą. Prevencija tai taip pat labai svarbu. Mes sutinkame su to, kad ombudsmenas turėtų padėti ES institucijoms užtikrinti aukščiausius elgesio standartus, kad piliečiams nebeliktų priežasties skūstis. Uh, Kaip sakė ponas Diamandoros, tai nes yra nesibaigiantis procesas. Aišku, aš dabar neminėsiu visų turimų priemonių, tik tai pasakysiu, kad ombudsmenas turi savo darbe parodyti gerą pavyzdį. Reikia imtis tyrimų savo iniciatyvą, plačiau jų atlikti. Taip pat turėtume žiūrėti į esminius klausimus e, atliekant tyrimus. Ombudsmenas turėtų aktyviai dalyvauti komisijos viešuosiuose konsultacijose ir tada pašalintume e, nusiskundimų priežastis. Matomumas. Matomumas yra e, ta vieta, kur aš matau skirtingus akcentus negu mano, negu kiti kandidatai. Jeigu pasakyt, buvo pasakyta, jeigu žmonės nežino, kad ta institucija egzistuoja, tai jie ir nesikreips į ją. Ja E, yra galimybė rinktis skirtingų priemonių ir aš daug ką iš to pasirinčiau, bet mano požiūris skirtingas dėl vieno dalyko. Matomuos nėra savaiminis tikslas, tai yra tik priemonė tikslui pasiekti. E, realiau, mūsų tikras tikslas yra sistemos matomas sąžiningos, gerai funkcionuojančios sistemos, uh, E, matomumas sistemos, kurioje būtų kontrolės ir atsvaros principas tvirtas ir e, kuri e, Apie tai kalbėjo ponas Vandrompojus laiške ponai Diamandros. Ir jūs E, parlamento nariai turite e, sekti, tikrinti, kaip veikia visa sistema ir manau, kad mūsų darbas turėtų būti pagrystas tarpusavio bendradarbiavimu ir jūsų e, veiksmų matomumu. Dėl to aš noriu pasiūlyti išsame analizę nusiskundimų kurie atkeliauja iš jūsų šalių, iš jūsų apygardų, pasižiūrėti į tai, kas e, svarbu yra piliečiams. Iš toks skirtingas akcentas susijęs su nusiskundimais, skundais ir reikėtų kalbėti e, apie tai E, su jumis, su jūs, jūs turėtumėte irgi kalbėti savo delegacijoms namuose ir galvoti, kaip e, nacionalinius atstovus e, siūsti į mūsų tarnybą. E, ir taip pat aš pasigendu tų dalykų kitų kandidatų pasiūlymuose. E, piliečiai turėtų žinoti, kad jie gali kreiptis į ombudsmeną ir e, reikia, kad ombudsmeno institucija būtų gerai matoma piliečiams. E, jūs ir ombudsmenas turėtų e, užtikrinti greitą reagavimą, o jūs turėtumėte galimybę e, perduoti ombudsmeno reikalavimus, kurie yra adresuoti jums. Tokiu būdu būtų galima greičiau spręsti e, piliečių problemas. Darbas už ES ribų tai yra klausimas, kuris išskiria mano pasiūlymus nuo kitų, iš kitų kandidatų. Uh, E, mes turime galvoti apie būsimas e, kandidates. Reikia e, padėti joms rengiant jų ombudsmenus. Taip pat reikia užtikrinti, kad es administracijos veikimas, veiksmai būtų matomi už es ribų. Ir tai nėra tokie blogi dalykai. 500 milijonų e, piliečių reikia siekti pagerinti e, visų institucijų funkcionavimą jų labui. E, mano darbai mm, būtų tasa pono Sudermano, pono Diamanduros darbų tesinys. E, aš esu nepriklausomas, kaip sakiau, esu patyręs žmogaus teisų srityje, e, turiu daug tarptautinės patirties ir todėl manau, kad aš esu tinkamas kandidatas e, vesti ombudsmeno instituciją į naują etapą. Labai ačiū. Ačiū, panai Jėgeriai. suteiksime galimybę kolegams užduoti klausimus. Pirmasis užduos klausimą ponas Jar iš LP frakcijos. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Jėgerį už prisistatymą. Sveiki atvykę į šį jūsų kandidatūros svarstymą, nes galima būtų teikti, kad peticijų komitetas ir ombudsmenas tai yra <clears throat> dvi institucijos, kurios rūpinas piliečių reikalais, jų veikla yra labai svarbi. Visos Europos Sąjungos mastu, kita vertus, teigiama, kad e, daugelis piliečių, kurie kreipiasi į mūsų institucijas, kreipiasi tiesiogiai į Europą ir mūsų veikla, ar ji būtų gera ar bloga, po to jau yra atitinkamai vertinama piliečių ir e, pagal mūsų rezultatus jie vertina ir visą Europą, jos institucijas. Taigi, mano pirmasis klausimas susijęs su nepriklausomumo aspektu, taip pat ir su ankstesniais kandidatais kalbėjome apie tai, kaip reikėtų apibrėžti ombudsmeno nepriklausomumą. Ar Jūs galite nubrėžti tam tikrą ribą, po kurią peržengus jau to nepriklausomumo nebeliktų. Kitas klausimas e, susijęs su skirtumais tarp Europos nacionalinių ombudsmenų. Kai kuriuose valstybėse narėse ombudsmenai gali kartu būti ir neutralus parlamento nariai. Ar manote, kad tokia praktika yra tinkama ar ne? Dar vienas klausimas susijęs su programinėmis nuostatomis. Aš jį uždaviau taip pat ir ankstesniam kandidatui. Jeigu taptumėte ombudsmenu, kokius tris klausimus imtumėtės spręsti pirmiausiai? Kitas klausimas susijęs žmogaus teisų hartija. Sutikras, kad e, šį klausimą svarstėte arba apie jį galvojate nes e, daugumą piliečių, kurie kreipiasi į mūsų peticijų komitetą ir e, manau, kad jums tapus ombudsmenu būtų taip pat e, Jie remiasi žmogaus teisų hartijos nuostatomis, to tarpu iš komisijos mes dažniausiai slaukime atsakymo, kad žmogaus teisų hartijos nuostatas galima taikyti tik tuo atveju, jeigu jos atitinka galiojančio ES teisę, mums toks atsakymas e, nėra visiškai priimtinas, nes mes matome, kad tokiu būdu ne atsižvelgiama į žmonių lūkesčius, tačiau teisiškai mes negalime jiems suteikti pagalbos, kaip jūs vertinate tokį prieštaravimą. Paskutinis klausimas e, kaip vertintumėte ir įsivaizduotumėte tarpusavio santykius tarp Europos ombudsmeno ir Europos parlamento peticijų komiteto. Ačiū. Pirmininkė kalba neįsijungus mikrofoną. Ir suteikia žodį ponai Bustinaru. Ačiū, ponai pirmininkė, ponai Jėgerė. Džiaugiuosi galėdamas padiskutuoti su jumis kaip kandidatu į Europos ombudsmenus. Du klausimus teorinio pobūdžio turėčiau. Pirmas klausimas, kaip Europos ombudsmenas galėtų parengti ir gyvendinti interesų konflikto aišku apibrėžimą, nes ši problema neigiamai įtakoja ne tik uh, visus kadrimus susijusius klausimus, tačiau taip pat ir apsunkina valdyseną bei apsunkina kovą su korupcija. Turime šią problemą spręsti Europos nacionalių lygmenių. Antras klausimas, jeigu būtumėte išrinktas, kaip jūs e, reaguosite į panašias bylas e, kaip e, panašias į prizm bylas ir panašius skandalus. E, ko, ką parekomenduosite Europos komisijai darybose su jungtinėmis valstybėmis dėl laisvos prekybos e, susitarimo? nes e, tai šios darybos nėra tik įprastos ir susijusios su prekyba, susijusios su žmogaus teisėmis, asmens duomenimis, privatumu, skaidrumu ir ES taisyklėmis, kuriamis aiškiai apibrėžiama vieša ir nevieša informacija ir kuriamis apibrėžiama, kas ir kaip gali naudotis e, asmens duomenimis. Taip pat e, manau, kad būtų Labai gerai, jeigu būtų nubrėžiama riba tarp viešai prieinamos informacijos, slaptos, įslaptintos informacijos, ypač dabartiniais laikais, kuomet e, asmens duomenų naudojimas, privačios informacijos naudojimas vis labiau įtakoja mūsų 500 milijonų gyventojų kas, kasdienybę. Ačiū už atsakymus. Pirminkės mikrofonas neveikia, vertėjai negali girdėti. Ačiū, ponė Maconė. Dėkoju Markusui Jėgeriu už atvykimą, už prisistatymą. Pirmiausiai norėčiau, kad šankstą susitartume, jog interesų konfliktai ir nepriklausomumas yra puikiai apibriežti tinkamo administravimo teisės aktas ir jeigu šie teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami, tai niekam nekiltų klausimų dėl nepriklausomumo e, ir šiuo e, minėtų e, aspektų dėl jų objektyvių kriterijų. Tai tik tai įžangai tą norėjau paminėti. Jūs esate sukopęs daug patirties kovodamas už žmogaus teisės e, kaip valstybės tarnautojas, tačiau e, kokia jūsų patirtis susijusi su tiesioginėmis ombudsmeno pareigomis, nes šis darbas yra šiek tiek kitoks. Noriu Jums konkretų pavyzdį pateikti. Jeigu reikės priimti sprendimą pakankamai sudėtingą, nukreiptą prieš įtakingą instituciją, tai bet koks jūsų sprendimas e, bus susijęs su tuo, kad uh, <clears throat> gausite e, priešų, kad e, susidursite su atitinkamu pasipriešinimu ir e, kaip elgstis tokiu atveju. Ir jūs pristatydamas savo nuostabės idėjas, kurių niekas kitas, kiti kandidatai nepristatė, kad atsižvelgsite į, į įvairių visus piliečių prašymus ir juos vertinsite, priimsite sprendimus, perdosite tinkamus institucijoms, ar kada nors mėginote iš tikrųjų tą gyveninti praktikoje, tai būtų visiškai neįmanoma. Taigi būtų įdomu, kokią sistemą ketinate pasitelkti šiems darbams. Ponas Paška klaus. Ačiū, pan pirmininkė, ponė Jėgerį. Norėčiau Jums užduoti klausimą apie bendradarbiavimą su nacionaliniais ombudsmenais. Veikiausiai Jūs atstovausite tiems pačiems tiems patiems piliečiams, galbūt santykiuose tik su kitomis institucijomis, tačiau manau, kad e, jūsų darbo filosofija, darbo pobūdis turėtų būti panašus, kaip įsivaizduojate uh, bendradarbiavimas nacionalinis ombudsmenas, jeigu būsite išrinktas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, žodis panačičius turiu. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponė Jėgerį. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Jūs e, atkreipėte dėmesį savo žanginėje kalboje, pabrėžėte neutralumą, nepriklausomumą. Tai yra uh, svarbus ombudsmeno bruožai, tačiau pasitaiko tokiu atveju, kuomet ombudsmeno veikla tampa politizuota, ypač e, priimant sprendimus e, e, arba <clears throat> bandant apginti atskirų piliečių interesus nacionalinių ar europinių institucijų atžvilgių, komisijos tarkime, tai buvo minėta Man būtų įdomu išgirsti, buvo įdomu išgirdus jūsų teiginius apie tai, koks laimingas europietis esate. Kaip jūs įsivaizduotate, galėtumėte apginti paprasto žmogaus interesus prieš e, Europos institucijas? Tai būtų pirmasis klausimas. Antrasis klausimas, jūs pripažinote tam tikrą nepasitenkinimo lygmenį kai kuriuose Europos dalise, kai kurių piliečių tarpe Ypač e, šis teiginys e, taikytinas mano atstovaujamai šaliai. Ir esama požiūrio, kad mums reikia mažiau Europos dėl to, kad e, ta sistema, kuri, kurią turime dabar, neveikia tinkamai, todėl nemanau, kad tai būtų rimta priežastis ją ir toliau plėtoti. Ar jūs Nemanote, kad daugiau Europos e, sukeltų daugiau problemų jos piliečiams ir tuomet gautumėte daugiau skundų bei padidėtų jūsų darbo krūvis? Ar galite to tikėtis trečią? Ar galėtumėte pagalvoti ir man pasakyti, koks iki šiol buvo jūsų didžiausias pasiekimas? Ačiū. Paskutinis klausimas Šios klausimų dalies dabar suteiksime galimybę kandidatui atsakyti, o po to e, persime prie antrosios klausimų dalies. You, Ačiū pirmininkė. Wo würde ich die Grenzen setzen? Pone Jarai, kur yra riba? na, apibūdinti nepriklausomumą. Pagalvojau, ar dabar ar turėčiau tą viešai pasakyti ar ne. Aš manau, kad būtų sąžininga pasakyti, kad ombudsmeno statusas dabartinis, vadovaujantis dabar galiančiais teisės aktais, kurie apibrėžia ombudsmeno įgaliojimus. Pagal jį teigiama, kad būtų užtikrinti kuo didesnį nepriklausomumą, tačiau nepasakoma, kaip reikėtų to pasiekti. Tačiau na, kai kurie aspektai paprasčiausiai nėra reglamentuojami. Pavyzdžiui, nėra reglamentuota, kas turėtų atsitikti, jeigu ombuds, kaip turėtų elgtis ombudsmenas, jeigu <clears throat> gaunamas skundas prieš ES instituciją, kurioje dirba jo šeimos narys. Ir aš manau, kad e, tikrai aš negalėčiau visų šių aspektų reglamentuoti, tai veikiausiai yra jūsų e, pareiga. E, aš, aišku, turiu asmeninę nuomonę su šis klausimais, tačiau visi turime laikytis neperžengti nustatytų ribų. Įdomus teiginys dėl neutralios parlamentaro daug vietos kartu užimant ir e, ombudsmeno pareigas. Aš nieko neturiu prieš tokią sistemą, jeigu iš tiesų būtų užtikrintas neutralumas ombudsmeno kaip parlamento nario, būtų galima lengviau bendrabiauti su parlamento nariais. Būčiau tam pasirengęs. Trys svarbiausi mano programos, trys svarbiausios nuostatos prioritetai. E, Na, apie vieną aš nekalbėsiu, e, apie tai, apie būtinybę susipažinti geriau su, su darbo aplinka, apie tai ankstesnis kandidatas minėjo. Aš manau, kad e, e kitas darbas yra kuo greičiau pradėti bendradarbiauti su parlamentu, atliekant savo vaidmenį. Thank you. Taigi nesibodint tų darbų, kuriuos būtų būtina dirbti kaip ombudsmenui. Taip pat e, labai svarbu įsigilinti į gaunamus skundus, į svarstamus atvejus, parengti tam, tam tikras formas ir būdus tų e, prioritetinių klausimų ir jų svarstymo būdų. <laughs> Būtų, geriau, man ne, ne, būtų buvę geriau nekalbėti vokiškai, atsakant jūsų klausimą, nes sudėtingam dabar man tą padaryti. Taigi, dar vienas prioritetas. Būtų pasitelkti ombudsmeno institucijos darbuotojus ir labiau įtraukti juos į E, institucijos viešuosius ryšius, nes šiuo metu ombudsmenas veikia kaip ir vienas asmeniškai, aš manau, kad jo darbuotojai padėjai galėtų taip pat įnešti savo indėlį, kadangi yra pakankamai kvalifikuotai į šios institucijos žinomumą. Na dabar perėsiu prie anglų kalbos, atsiprašau. Jūs sakėte, kad jums nerima kelia faktas, kai, kad kai kalbame apie žmogaus teisės, ombudsmenas ir peticijų komitetas negali kištis dėl subsidiarumo principo. Tokios yra taisyklės. Aš manau, kad bent jau ten, kur galima įsikišti, reikėtų tai daryti pilnai. Nežinau, ar taip yra. Nemanau, kad taip yra. Šiuo metu yra daug žmogaus teisų, kur ombudsmenas negali nieko padaryti. Tačiau tai subsidiarumas, ES teisės įgyvendinimas priklauso e, valstybių kompetencijai, to nieko nepakeisime. Tačiau mes galime dirbti su nacionalinėmis institucijomis, ombudsmenais, siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisų pagarbos problemos šalise būtų sprendžiamos tų, kurie gali tai padaryti, mums padedant. Ryšys tarp ombudsmeno ir peticijų komiteto, mano nuomonė, yra būtent toks, ko negalite padaryti jūs, gali, turi daryti ombudsmenas, ko negali padaryti ombudsmenas, turėtumėte daryti jūs, o jeigu niekas negali to padaryti, tai reikia kreiptis nacionalinius ombudsmenus. Pone Boštinaru, kaip apibriežti interesų konfliktą na, europinių ir nacionalinių lygmenių. Tai yra ilga istorija. Žinau, kad čia turime dvi problemas. Tikras interesų konfliktas, kurį galima įrodyti. Ir antra, interesų konflikto suvokimas ar galimybė. Įrodytas interesų konfliktas yra gana na, prastas atvejis. Antras dalykas - suvokimas ir pavojus, kad atsiras interesų konfliktas. Čia kartais gali kilti konfliktai tarp pagrindinių teisų. Pavyzdžiui, ar galite uždrausti savo žmonai, savo vaikams ar uošviams dirbti e, kažkurioje vietoje, kurią jūs galbūt kontroliuojate. Kiek jūsų nepriklausomumo pareigos e, pažeidžia jų asmeninės teisės. Yra ribos, tačiau jas reikia pasverti, įvertinant kitų žmonių e, laisvę, įskaitant ir jūsų šeimos narius. Prism skandalas. Ką aš patarčiau komisijai daryti darantis dėl e, laisvosios prekybos sustarimo. Labai gaila, labai atsiprašau, aš turiu aiškiai asmeninę nuomonę dėl prizmų skandalo. Mano nuomonė tai yra dvigubų standartų problema, tam tikrą prasme. Kažkas, kas daugelio e, būtų apibūdinamas kaip žmogaus teisų gynėjas, tačiau tam tikromis sąlygomis gali būti apkaltintas nusikaltimu. Nenoriu apie tai detaliai e, kalbėti, nes tai ne ombudsmeno reikalas, bet manau, kad dvigubai standartai būtent čia yra kalčiausi. Privačios informacijos panaudojimas kitų šalių yra, mano nuomonė, viena taisyklė. Turėtų būti taikomi Europos standartai. Ir tai, kad mes dėl ekonominių priežasčių esame verčiami atsisakyti to, tai tai tikrai neturėtų vykti. Taip pat dar vienas klausimas buvo užduotas apie ribą tarp viešos ir slaptos informacijos ir asmeninių duomenų apsaugos. Čia aš manau, kad aiškiai turime įsivaizduoti, kad turime pasverti dvi vertybės - skaidrumas ir asmeninių duomenų apsaugą. Jeigu e, asmeninių duomenų apsaugos reikalavimai bus e, vertinami per daug aukštai, nebus skaidrumo ir nebus atskaitomybės. E, na, bet visas reikalas, kad duomenų apsaugos pareigūnas turėtų šios klausimus spręsti ir <laughs> man dėl to lengviau. Tačiau ombudsmenas, aišku, turėtų dalyvauti sprendžiant tokius klausimus taip pat. Pone Auken atsakymas. Interesų konfliktas e, pagal geros administracijos kodeksą. Jūs esate teisi. Jeigu turėtume bendrą elgesio kodeksą visoms institucijoms ir jeigu jis būtų pakankamai konkretus, tai problema būtų išspręsta. Turiu pasakyti, kad šiek tiek abejoju, e, sakydamas, ar e, viskas bus išspręsta. Kadangi, kad jeigu viskas yra labai konkrečiai apibriešta, tuomet e, e, gali užstrikti, kai kažkur klausimas kyla šiek tiek šalia. Aišku, jeigu įstatymai labai konkretus, tai jeigu atsiranda kažkas, kas nėra numatyta, tuomet įstringi. Būtent ombudsmeno reglamentas yra toksai. E, jis nėra labai aiškiai apibrieštas, tačiau jeigu kyla klausimas, kuris tikrai nepatenka ombudsmenui, jis tai yra jau politinių partijų klausimas. Aš manau, kad, kad turėtų būti naudojama tam tikra formulė, pagal kurią būtų galima atvirai interpretuoti ir kad būtų galima įtraukti tokius dalykus, e, kurie nepatekia į konkrečius apibūdinimus. Ir čia yra ir interesų konfliktas. Jis turi būti e, skirstamas į kelis e, atvejus įrodytas, neįrodytas ar konflikto, interesų konflikto pavojus. Toliau. Man yra tekę priimti labai svarbu sprendimą, kai buvau Interpolo teisės departamento direktorius. Dėl labai geramo, gerai žinomo asmens, kuris buvo televizijos stoties e, savininkas ir Rusijos e, vadovų buvo apkaltintas korupcija, iššvaistimu ir Rusija paprašė Interpolo išduoti tam asmenį arešto orderį. Turėjau pasverti, ar tai yra politinis persekėjimas ar realus tikras baudžiamasis persekėjimas. Aš nusprendžiau, kad jis yra politinis, nors negalėjau atmesti, kad yra tai taip pat yra pagristas finansinis persiekėjimas, finansinis nusižengimas. Ir aš paprašiau generalinio sekretoriaus nespręsti, kad jis būtų uh, areštuojamas, jis buvo areštuotas kitur, bet buvo tikrai labai sunku e, pateikti neigiamą atsakamą į tą prašymą e, iš Rusijos pusės. Jūs esate visiškai teisūs e, visų žmonių adresai kurie kažko kreipiasi, yra nerealistiška mintis. Aš kalbėjausi su parlamento nariais, kurie turi milijoną rinkėjų ir jie negali susidoroti su visais reikalavimais, su visais prašymais. Todėl ombudsmenas ne tik, aišku, turi apsiriboti reaguodamas į skundus, bet taip pat turėtų rasti būdą, kaip nukreipti tuos pasiūlymus ar e, prašymus, kurie jam pakliūna. Galbūt galima sugrupuoti tam tikrus atvejus ir atkreipti į juos e, institucijų dėmesį. E, taigi ombudsmenas galėtų būti naudingas ta prasme ir nepalikti, padėti parlamentarams, nepalikti jų vienų ir bent jau galėtų padėti piliečiams rasti tinkamą adresą ponas Paška, kaip aš įsivaizduoju bendravimams su nacionaliniais ombudsmenais. Tai yra paprasta. Yra nacionalinio ombudsmenų tinklas, ponas Diemanduras įkūrė, yra kontaktiniai pareigūnai. Labai galima greitai susisiekti, visi kanalai gali būti naudojami raštiškai, telefono ar panašiai ir perduoti klausimus ombudsmenams. Yra viena problema. Tai yra piliečio, kuris patikė klausimą ar problemą sutikimas. Ir be to reikia sutikti, sutarti su nacionaliniu ombudsmenu dėl procedūrų ir grįžtamojo ryšio, grįžtamosios informacijos, kurią gausi ir negausi. Nes Europos ombudsmenas ir jūs, parlamento nariai, taip pat norėtumėte turbūt žinoti, ar tos tie atvejai išspręsti per nacionalinio ombudsmenų tinklą ar galų gale piliečiai, kurie e, da, uždavė klausimą, negavo jokio atsakymo. E, Pono Čičius yra atsakymas. Nepriklausomumas. Kokiu mastu, kiek ilgai aš būčiau nepriklausomas, jeigu kažkas, e, kažkoks klausimas tampa politizuotas. Ar aš užimsiu asmens poziciją ir padėsiu jam atsilaikyti prieš administraciją. Aš manau, kad taip. Aš manau, kad uh, pirmieji galiojimai yra vienkartiniai, aš manau. Tačiau jeigu priimi nepriklausomą pareigūną postą, turi būti pasirengęs e, ir e, iš jo išeiti, kai baigėsi kadencija. Euroskepticizmas Junktinėje karalystėje, jūsų šalyje Yra žmonių, kuris sako, kad reikia mažiau Europos. Ir jūs e, paminėjote e, to gudraus e, plano prieš Europą idėją. Na, aš manau, daugiau duomenų prasme reiškia, kad ombudsmenui būtų daugiau darbo, jeigu būtų daugiau Europos. Tačiau jeigu kažkas veikia gerai, e, tai mažiau ir skundų būna. Geras veikimas nėra susijęs su dydžiu, bet su organizacija ir noru siekti gero funkcionavimo. Ir aš neskaičiau, kad didesnė administracija e, sukelia didesnį skundų skaičių. Mano didžiausias pasiekimas yra susijęs su ne Europos Sąjunga, su 2008 e, metais 750 Rusijos federacijos piliečių pagal įstatymus e, gali daryti tai, ko niekas nenori leisti jiems tą daryti. Tai yra lankytis sulaikymo vietose ir e, žiūrėti, kaip ten elgiamasi su įkalintaisiais. Ir Man patvyko rasti būdą su Rusijos ombudsmenu. E, rasti būdų, kaip gauti finansavimą tiems 150 žmonių apmokyti ir ne, ne, pakliūti į konfliktą su Rusijos valdžia. Ačiū. Dėkuoju, ponė Jėgeriai. Dabar antrasis klausimų raundas. Pirmoji ponia Kolarska Bobinska. Labai ačiū. Jūsų patirtis tikrai nepaprastai įspūdinga. Jūs dirbote Europos taryboje, Interpole, kitur. Ir įsivaizduoju, kad e, jūs turite labai e, plačios patirties jūs galite į daugą žiūrėti iš skirtingos perspektyvos ir tai susijęs su jūsų karjera, su jūsų patirtimi. <clears throat> Mes dabar daugiausia kalbame apie žmogaus problemas, tai, kas žmonėms rūpi ir ombudsmenas turi taip pat bendradarbiauti su institucijomis. Aš mačiau iš jūsų pasisakymo, jūsų kalbos, kad jūs akcentuojate e, darbą su kandidačių šalių ombudsmenais, su kaiminystės šalių ombudsmenais. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi tokiu ombudsmeno darbo aspektu, bendradarbiavimu su kitais ombudsmenais, ne tik e, iš ES valstybių narių, bet ir uh, iš tų šalių, su kuriomis e, palaikome ryčius, įgyvendame e, pietų, e, rytų politikos priemonės programas. Ir tai yra susijęs su demokratija, teisinė valstybė. Kartais piliečių teisės tikrai yra pažeidimas. Labai džiaugčiausi sveikinčio tokią veiklą ombudsmeno tarnybos. E, klausimas. Jūs sakėte, kad ombudsmeno nepriklausomumo nėra niekur apibriešta, viskas priklauso nuo paties asmens. Jeigu sprendimų prieimėjas suteikia tą institucijai e, nepriklausomo, kiek ji tik nori, nes e, šiaip gali pasikeisti teisėkuros atstovai. Ir noriu jūsų paklausti, ar reikia reglamentuoti tą nepriklausomumą? jeigu e, nėra kol kas apibrieštas šis klausimas. Aišku, jeigu bus per daug taisyklių, tai e, sulauksime priešingo efekto. Bet manau, kad reglamentavimas e, šioje srityje yra svarbus. Dėkoju. Dėkoju dabar ponas Kašpanas. Dėkoju pirmininkė. Sveikinu jūs, jūs prisistatėte labai puikiai. Mes sustikome, kai jūs Aš, aš e, noriu pasakyti, kad jūsų veikla žmogaus teisų srityje yra pavyzdinė, tačiau galbūt reikėtų pakalbėti apie šiek tiek kitokią perspektyvą. Jūs visai teisingai pastebėjote, piliečiai Europos nebepasitikė Europą. Ir Aš nepritarčiau dabartiniams e, parlamento nariams kaip kandidatams į šį postą, nes tai kvepia e, tam tikrais vidiniais ryšiais. Aš parlamente užsijimu e, atvirumo skaidrimo klausimais galimybę piliečiams susipažinti su Europos institucijų dokumentais. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip užtikrinti pusiausvyrą ir teisės priimant veiksmingus sprendimus institucijose iš vienos pusės ir taip pat iš kitos pusės, kaip užtikrinti piliečių teisės sužinoti, kaip priimami sprendimai tam, kad būtų tos institucijos e, jiems atskaitingos. Dėkuoju, ponas Bulan. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponė Jėgeri, kad pavėlavau bet aš e, turėjau pasakyti kitur. Mes e, jau buvome sutikę, aš e, taip pat žinau, kuo jūs užsiimate. Norėčiau jūsų paklausti apie ombudsmenų tinklą. E, manau, kad tai labai svarbu, nes e, visoje teritorijoje ES piliečiai turėtų vienodas sąlygas kreiptis į ombudsmeną. Kol kas to nėra. Ką galėtumėte. Visose valstybėse kol kas to nėra. Ir ką jūs galvojate, ką būtų galima padaryti, kad e, būtų užtikrinta lygybė, vienodos galimybės visų piliečių kreiptis uh, E, jeigu, pavyzdžiui, jų kaip Europos piliečių teisės buvo pažeistos. Taip pat galima kelti klausimą dėl galių nevienodų ombudsmenų Europoje. Pavyzdžiui, Prancūzijoje galima kreiptis į teismą, bet ne visur Europoje yra numatytos ombudsmenams panašios teisės. Ir e, kalbant apie Europos ombudsmeną, tą patį galima pasakyti. Taigi, kaip jūs įsivaizduotumėte tą e, veiklą geografiniu požiūriu ir kokybiniu požiūriu? Dėkoju, jūs buvote paskutinis klausėjas, ponė Bulan. Dabar grįžtame prie pono Jėgerio, prašom atsakyti. Dėkoju, pirmininkė. Pone Kolarska Bobinska. Prieš atsakydamas jūsų klausimą norėčiau kai ką bendrai pasakyti. Jūs pasidžiaugėte tuo, kad aš e, siekčiau dirbti su institucijomis trečiosiuose šalyse kaiminėse. Tačiau jūs kai ką pasakėte, kur, ko nenorėčiau labai dažnai išgirsti. Jūs sakėte, kad yra daug problemų tose šalyse dėl pagrindinių teisių. Taip, jūs teisi, reikia, kad Serbijoje e, dirbtų stiprus amusmenas e, kitose šalyse, kad žmonės būtų nepriklausomi, tvirtos, tvirti kaip asmenybės. Tačiau kita medalio pusė egzistuoja mes neturėtume galvoti, kad mūsų šalyse, valstybėse narise nebėra problemų. Ir aš labai dažnai girdžiu, kad mes giname žmogaus teisės e, kitose šalyse, bet dažnai nepamatome, kas vyksta mūsų šalyse, nors daugeliu atveju žmogaus teisų srityje mes esame daug toliau pažengę, tačiau pavojinga yra manyti, kad pas mus jokių problemų nėra. Kodėl aš manau, kad svarbu dirbti už šias ribų? Būtent todėl, kad dabar veikia išorės veiksmų tarnyba ir jūs, Europos parlamentas, e, e, teikiate reikalavimus e, regiono šalims dėl žmogaus teisių ir mes turime bu, turėti tvirtą autoritetą ir tam mums reikia e, turėti viską išspręsti viduje. Mes teikėme rekomendacijas kitoms šalims, bet taip pat turime bet kada gebėti paaiškinti, kad Europos sistema administracija veikia teisingai, skaidriai, kad egzistuoja kontrolės ir atsvaros principas. Taigi visiškai pritariu Jums. Jūs taip pat klausėte manęs, ar nereikėtų griežčiau apibriežti Europos ombudsmeno nepriklausomumo. Aš visiškai e, jums pritariu, taip reikėtų tą padaryti. Jeigu pasižiūrėsime į aštuntą statuto straipsnį, tai pamatysime, kad jis yra deklaratyvaus pobūdžio ir neapėmė visų situacijų. Aš anksčiau jau kai ką paminėjau. Jeigu artimas ombudsmeno šeimos narys dirba institucija, kurioje nors ir, pavyzdžiui, jeigu omusmenas atlieka tyrimą, tai ką reikėtų daryti ir jeigu, pavyzdžiui, dar tas giminaitis uh, užima vadovaujantį postą. Aš manau, kad tokiu atveju ombudsmenas turėtų nurodyti, kad taip yra, bet jeigu, pavyzdžiui, uh, ombudsmenas nepateiktų kažkokios rekomendacijos patarimo, tai piliečiui tai būtų dar blogiau. E, dėl to pritariu Jums, kad reikėtų griežčiau apibriežti Europos ombudsmeno nepriklausomumą. Ačiū, ponia Kešmanai, Jums už pagirimo žodžius. Reikia užtikrinti pusiausvę tarp veiksmingo sprendimų prieimimo ir atskaitomybės Europos Sąjungoje. Veiksmingas sprendimų prieimimas reikalauja to, ką galima e, pavadinti privatumo sfera, institucijos privataus gyvenimo sfera. Jeigu žmonės, kurie dirba kartu, negali kalbėti, negali keistis mintimis, negali išsakyti abejonių. Ar e, kalbėti apie taip, kad viskas e, būtų iš. kalbėti nepaskelbent to, tada kils pavojus, nes atsiras tam tikros rizikos jeigu, pavyzdžiui, viskas išeis į viešumą, tai nepakankamai atvirai viską galima būtų svarstyti, aptarti. E, kartais šimtaprocentinis skaidrumas gali būti e, žalingas, priimant veiksmingai sprendimus. Bet e, ateina etapas, kai e, e, sprendimų prieimimo e, procesas jau tampa pusiau atviru. Ir tuomet aišku, kad po to institucija priimantį sprendimą turės viešai kalbėti apie tą sprendimą. Bet nereikėtų nuo pat pradžių to daryti. Kiekviena administracija, padedant ombudsmenui, turėtų apibriežti, apsispręsti, kada prasideda tas etapas. Tačiau tai nėra klausimas, į kurį galima labai tiesiai ar vienašališkai atsakyti. E, kitas klausimas yra dokumentų tipai. Pavyzdžiui, elektroninis laiškas. Galbūt galima sakyti, kad e, su elektroniniais laiškais galima susipažinti, o kas parašyta popieriuje, e, su tuo ne. E, galbūt taip galima kalbėti, bet reikia kalbėti apie tam tikrą formalumo slengstį. Tai e, ta informacija, kuri peržengia tą slengstį, jau nebeturėtų būti slepiama e, nuo piliečių. Pone Odi. Yra ombudsmeno tinkle nemažai spragų. Apie tai buvo kalbama peticijų komitete. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad jeigu iš piliečių atitinkam valstybių perspektyvos žiaisime, tai taip, jie negali, neturi galimybių kreiptis į ombudsmeną. Ką reikėtų daryti? Manau, jog e, ombudsmenas yra visų teisų gynėjas. Ne tik tai tam tikros teisės srities gynėjas. Egzistuoja e, konvencijos, egzistuoja e, direktyvos, reglamentai, kuriuose numatyta, kad e, nepriklausomos administracinės institucijos turi veikti tam, kad galėtų spręsti diskriminacijos galimos atvej, atvejus valstybėse. Ir Tai taip pat yra susijęs su europinėmis e, normomis, aš jų neatmetu. Bet galiu pasakyti, kad e, šiuo metu labai skirtingos normos taikomos yra e, ombudsmenams. Ir E, reikėtų siekti, kad ombudsmeno sprendimai būtų privalomi visoms institucijoms. Nežinau, ar mums pavyks greitai pasiekti pažangos, pakeisti kanos, nes teisės sistemos yra labai skirtingos. Ir kai, kur, kai kas sukurta yra prieš 200 metų, kalbu apie ombudsmenų instituciją, o Prancūzijoje ši institucija yra gana nesena. Uh, E, ir kol kas ji nesudaro prancūzijos teisės administracinės sistemos e, dalies natūralios. Trumpalaikėje perspektyvoje vargu ar daug ką pasieksime e, bet šiaip turėtume kalbėti su valstybėmis narėmis. Reikia, kad ombudsmenai suvaidintų savo vaidmenį, kaip kad pavyzdžiui įvyko pono Diamandros darbo dėka, jau kalbėsime apie ombudsmeno instituciją Turkijoje. Ir e, tikrai e, Turkija pasirgė labai svariai įkurdama e, ombudsmeno instituciją. Tačiau nemanau, kad greitai pamatysime kokį nors teisės aktą, kuris e, e, įtvirtintų vienodai teisės, kuris padarytų ombudsmeno sprendimus e, privalomus visuotinai. Jūs kalbėjote e, taip pat apie ombudsmenų galių e, skirtumus. Manau, kad ombudsmenai patys daug ką gali padaryti, jeigu jie mato, kad jų partneriai kitose šalyse turi daugiau galių, jie turi daugiau argumentų kalbėdami su savo šalies teisėkuros atstovais. Uh, E, pavyzdžiui, gali sakyti, kad mūsų įgaliojimai yra silpni lyginant su e, kitomis šalimis ir reikėtų stiprinti tą mandatą, kaip kad e, buvo Prancūzijos atveju. Dėkoju. Pone Jėgeri, daugiau niekas nenorėtų jums pateikti klausimų. Diskusiją su jumis baigėme, nebent jūs norėtumėte dar ką nors papildomai pasakyti. Jeigu taip, tai suteiksiu Jums e, dar penkias minutės. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti dėl savo vokiečių kalbos. E, antra, pasižiūrėjau dabar, pagalvoju apie tai, ką, apie ką mes čia kalbėjome ir pagalvoju, ką aš e, sužinojau. Aš pristačiau savo mintis, išgirdau jūsų mintis. E, ir reikia galvoti, kur aš turėčiau nusileisti, galbūt reikėtų man prioritetus savo peržiūrėti, kai ką iš naujo apibriežti. Manau, kad skiriamoji linija tarp politinio elemento nėra tai, apie ką turiu galvoti. Ar, pavyzdžiui, ombudsmenas turi atsiriboti nuo to, kas gali bent kiek būti panašu į politinį sprendimą ar ne? Aš nemanau, kad tai būtų naudinga. Manau, būtų ombudsmenui sunku būti pernelyg kukliam ir slėptis už savo įgaliojimų. Reikėtų uh, pasinaudoti galimybėmis. Ir uh, bandyti uh, eiti iki savo įgaliojimų ribų. Ir pasakysiu jums, kaip aš pavyzdžiui, ką aš daryčiau. Trojko sprendimai pirmieji dėl Kipro. Ar ombudsmenas galėjo e, kalbėti apie galimybę, kad piliečių pagrindinės teisės gali būti pažeistos? neprimti sprendimų, bet paprasčiausiai iškelti tą mintį. Galėjo ombusmenas pasakyti, taip, dirbama greitai, bet gali atsitikti taip, kad e, pagrindinė viena iš pagrindinių teisių į nuosavybę ir teisė neskursti senatvėje. E, tai yra susijęs su santopomis bankė, e, gali kelti tam tikrų problemų. Taigi galima kelti tokią mintį, išreikšti susirūpinimą. Galbūt ir nėra problemų su pagrindinėmis teisėmis, bet manau, kad ombudsmenas yra asmo, kuris gali pasižiūrėti, ar neiškiltų problemų, konfliktų e, tarp tam tikrų politinių sprendimų ir tam tikrų pagrindinių teisių. Aš dabar garsiai su jumis čia kalbų. Manau, kad ombudsmenas yra balsas, balsas, kuris e, žiūri labiau į pagrindinius žmogaus teisų aspektus, o ne e, pirmiausiai turi galvoti apie gerą administravimą, atskaitomybės problemas. Egzistuoja pagrindinių teisių hartija, kur yra privaloma visoms institucijoms ir joje yra pasakyta, labai daug dalykų, yra labai nemažai esminių teisių ten įtvirtinta ir manau, kad ombudsmenas e, būtent turėtų e, tuo, tais dalykais užsimti. Dėkuoju, ponia Jėgeri. E, sėkmės norėčiau Jums palinkėti toliau. colleagues, we have. Kolegos, tęskime diskusijas. Noriu pasveikinti mūsų tarpę ponę Omen Reuten. Noriu padėkoti jai už atvykimą. Kaip ir su kitais kandidatais elgiamės taip ir jai. Pirmiausia, steiksime žodį 10-15 minučių prisistatymui. Po to bus klausimai ir atsakymai, juos suteiksime galimybę klausti komiteto nariams. Taigi, prašau. Ačiū, pirmininkė, ponas ir ponai. Aš kalbėsiu olandiškai nes olandų kalba vis dar yra oficiali ES kalba ir jeigu kalbėčiau angliškai, tai bent jau 414 milijonų ES piliečių nekalba anglų, nėra jų kalba, anglų kalba jiems nėra gimtoji. Taigi, šie klausimai suteikia man galimybę prisistatyti, e, pristatyti savo biografiją, papasakoti apie savo asmenės savybės, apie mano gebėjimus e, ir apie tai, ką aš galvoju apie Europos ombudsmeno pareigybę. Aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie tai, kaip įsivaizduoju turėtų veikti ombudsmeno institucija. Turint omenyje, kad trys kandidatės užimti šias pareigas yra moteris. Manau, kad e, mano patirtis užtikrinant lyčių lygybę arba sprendžiant su lyčių lygybė e, susijusius klausimus e, ir būtų naudinga. Aš iki sausio mėnesio Niderlanduose <clears throat> dirbau lyčių lygybės komisijoje, buvau pirmininkė 95 metais, pradėjau tam daryti ir Mm, iki šio laiko jau 45 tokios komisijos veikia visose Niderlanduose ir mes e, veikiame visoje šalies teritorijoje. Noriu pasakyti, kad ginčių sprendimo komisijos e, Niderlanduose veikia kaip e, alternatyva teismams ir Niderlanduose veikia atitinkami įstatymai dėl alternatyvių ginčių sprendimų e, procedūrų ir dėl ginčių sprendimo internetu. Šioje srityje susikaupusi patirties, manau, kad e, šią sukauptą patirtį galėčiau panaudoti eidama ombudsmeno, ombudsmenės pareigas. Aš nuo 81 metų e, dirbau Niderlandų parlamente 8 e, metus, po to nuo 89 metų dirbu Europos parlamente. Aš turiu e, asmeninį darbo stilių ir žmonės, kurie dirba kartu su manimi, tą pripažįsta Ir kiekvieną dieną savo veikloje aš manau, kad Putina e, remtis ir aš remiuosi pagarbą kitų nuomoniai e, ir siekiu konkrečių rezultatų. Aš e, esu pakankamai užsispyrusi siekdama tų rezultatų ir sieksiu arba siekčiau kuo geriau apginti piliečių interesus. <clears throat> Savo politinėje veikloje aš visuomet e, buvau viena iš tų, į kurias buvo galima nuolat e, pastoviai kreiptis ir aš e, visuomet reaguodavau į žmonių problemas. Ponios ir ponai, kodėl man svarbi ombudsmeno institucija? Manau, kad e, šiuo metu, kuomet Europos piliečiai vis dažniau susiduria su Europos e, Sąjungos politiniais sprendimais, būtina stiprinti tarpusavio pasitikėjimą tam, kad Europos lygmenių priimami sprendimai turintis e, įtakos kasdieniam žmonių gyvenimui būtų tinkamai įgyvendinami. E, Savai suprantama, kad tokių problemų Europos ombudsmenas neįspręs joms iškilus, tačiau ombudsmeno institucija gali prisidėti savo aktyvę veiklą prie pasitikėjimo atgavimo nes piliečiai turi žinoti, kad yra institucija, kuri įsiklausytų ir įsiklausys jų problemas, jas matys ir e, ištaisys padarytas klaidas. Ir aš vaisaudomai turiu pasakyti, kad tai yra būtina. Ombudsmeno institucija e, turi prisidėti prie administracijos struktūrų pokyčių. Nes Europos institucijos privalo būti skaidrius, turi sugebėti priimti e, aiškius ir suvokiamus sprendimus, e, su teikti e, žmonėms atitinkamą informaciją, tačiau taip pat turi turėti teisę daryti klaidas bei jas ištaisyti. Tačiau svarbiausia yra teikti paslaugas piliečiams. Iš 2011 eurobarometro apklausų rezultatų matome, kad Europos piliečiai ombudsmeno instituciją vertina kaip labai svarbę. Europos sutartyje 89 metų 98 metų aiškiai parašyta, kad uh, Europos ombudsmeno institucija privalo rūpinti, e, rūpintis e, spręsti piliečių e, problemas. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad didelė dalis piliečių Europos institucijų nelaiko pakankamai atviromis, todėl ombudsmeno institucija privalo padėti piliečiams apginti savo teisės, taip kaip yra teigiama pagrindinių teisų hartijoje. Dabar pažvelkime į tai, kaip ombudsmeno institucija veikia. Per pastarosius 20 metų ši institucija sustiprėjo, padidėjo, tapo skaidresnė ir veiksmingiau gina piliečių interesus tiek ponas Sodermanas, tiek ponas Diemandūros atliko puikų darbą ir aš norėčiau jį pratesti, tačiau tai nereiškia, kad aš sėdėsiu sudėjusi rankas savo energiją ir kurbiškumą pasitelksiu tam, kad e, pasiremdama tinkamų įdirbių galėčiau pagerinti ombudsmenų institucijos veiklą tose sritise, kur dar pasitaiko trūkumų. E, ir aš e, su iš anksto įsipareigojusi darbiauti su Europos parlamentu, tačiau dar grįšiu prie šio klausimo. Taigi mano svarbiausi veiklos barai turėtų būti šie. Pirmiausiai, ombudsmenas turi būti matomas ir pasiekiamas. Negalime ar negalime atlikti savo darbo tinkamai, jeigu piliečiai nežino, kaip jūs dirbate ir arba nėra susipažinę su jūsų įgaliojimais kaip ombudsmeno. 2012 metų veiklos ataskaitoje matau, kad daug, apie 740 skundų buvo gauta ir 70 procentų nebuvo jų tinkamai išnagrinėta. Aš e, manau, kad atitinkama informacija, taip pat e, e, bendravimas su ombudsmenu interneto erdvėje yra pažanga, tačiau dar daug ką galima ir pagerinti. Taigi ombudsmenas turi dirbti veiksmingai ir pakankamai greitai, nes pilietis nori gauti pakankamai greitą atsakymą į savo skundą nusiųstą ombudsmenui. Ir dabar vidutiniškai 11 mėnesių yra nagrinėjamas vienas skundas, o kartais netgi ilgiau nei metus. Ir aš dėsiu pastangas tam, kad e, skundų nagrinėjimo laikas būtų dar labiau sutrumpintas. Aš suprantu, kad pagal sutarties nuostatas per tris mėnesius reikia pateikti atsakymą į gautą skundą, tačiau manau, kad būtų galima pasiekti e, su institucijomis atitinkamą džentelmenų susitarimą tam, kad atsakymai skundus būtų išsiunčiami greičiau. Taip pat aš pamėginsiu pasiremti taip pat ir ginčių sprendimo komisijos e, veikloje sukaupta patirtimi, siekdama, kad pilietis, kuris e, pateiktų tinkamą, pateikęs atinkamą skundą, turėtų galimybę e, iš karto gauti informaciją apie jo skundo nagrinėjimo numerį, tam, kad e, ir taip pat e, skaitmeniniu būdu būtų daugiau darbų atliekama, kad piliečiai matytų, kokia stadija yra jos skundo nagrinėjimas. Kita veiklos sritis yra ombudsmeno veiklos susijusių su pagrindiniu teisų apsauga, kurios yra labai svarbios ombudsmeno veikloje. Ir man ši veiklos sritis e, yra labai svarbi. Ir pagal Lisabonos sutartį. E, yra numatytos, e, e, numatyti atinkami įpareigojimai ES institucijoms susijusiams su pagrindiniu teisų hartija. E, kurios nuostatos e, privalo būti įtraukiamos į visų ES institucijų ir organizacijų veiklos gairias, ne tik pagal 41 ir 42 e, ombudsmeno, e, turi ombudsmenės vadovautis ne tik 41 ir 42 hartijos straipsniais, tačiau ir apskaitai visomis kitomis nuostatomis ir tam parašyta, kad bendrabiavimas su institucijomis, su valstybėmis narėmis turi būti vykdomas taip, kad būtų kuo veiksmingiau ginamos piliečių laisvės pagrindinės teisės, aš jau minėjau, Eurobarometro apklausų duomenys, 85 procentai Europos piliečių mano, kad negauna pakankamai informacijos e, apie pagrindinių teisų hartijoje minimas jų teisės. Aš dėsiu pastangas, kad e, iš šios informacijos gautų daugiau dėl bendarbiavimo su Europos parlamentu. E, Europos parlamento peticijų komitetas ir Europos ombudsmenas, mano nuomonė, yra natūralus sąjungininkai. Todėl nuolatinis ryšio palaikymas su peticijų komitetu yra labai svarbus, ne tik pristatant metinę veiklos ataskaitą, tačiau ir per visus darbo metus būtina glaudžiai bendradarbiauti. Europos parlamentas per 6,5 metų parengė 18 e, specialių pranešimų e, temomis, kurios susijusios taip pat su ombudsmeno veikla. Aš nemanau, kad kiekvieną mėnesį būtina e, teikti specialią ataskaitą. Tačiau ši priemonė galėtų tikrai tapti pakankamai veiksminga. Dar vienas pastebėjimas, jis minimas taip pat ir atitinkamas Europos parlamento rezoliucijose, tai yra tinkama e, viešo administravimo kodeksas Europos lygmenį. Europos parlamentas bendradarbiaudamas su ombudsmenu jau nuveikė tikrai nemažai gero ponai Kessleris ir ponai Pe, ponas Peri 2001 metais jau parengė atitinkamus pranešimus dėl Elgesio kodekso ir tokį Elgesio kodeksą turėtų turėti visos organizacijos ir turėtų būti galbūt parengta Europos viešo administravimo teisė netgi tam tikrą prasme, nes jeigu Europos parlamentas turi vadovautis vienu elgesio kodeksu, o kitos institucijos kitokiais kodeksais, tai nelabai užtikrina skaidrumą ir Manau, kad reikėtų bendro vieno kodekso visoms institucijoms. Jeigu nepavyks to pasiekti dar per šią kadenciją, tai galbūt reikėtų siekti šio vėliau pasirašius tarp institucinį sustarimą. Tiek, ponė pirmininkė, įžangiai norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you, Mrs. Homenruiten. Uh, Ačiū, ponė Homenruiten. Pirmiausia, koordinatoriai ir ponas Jaras. Ja, äh. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat Rijai Omenraitin už trumpą prisistatymą. Aš pasižymėjau pastangas dirbti žmonėms, būtent e, tai ir turėtų tapti pagrindiniu ombudsmeno tiek vyro, tiek moters e, siekiu. Jo veikloje. Aš manau, kad peticijų komitetas e, siekia to paties. Taigi, būtent šiuo tikslu ir rengiami atitinkami klausimai. Džiaugiuosi, kad turime daug kandidatų žimti šias pareigas. Na, kai kurios klausimus jau buvo atsakyta įžangoje. Galbūt dar būtų galima apibendrinant e, patikslinti šios atsakymus. Taigi, pirmasis klausimas susijęs su trimis svarbiausiais darbais, kurias ketinate nuveikti Jeigu pradėtumėte eiti šis pareigas, e, kitas klausimas susijęs su ombudsmeno pastebimumu ir čia džiaugiuosi, kad mūsų nuomonė sutampa, jūs teigiate, kad e, ombudsmenas turėtų būti matomas, e, žinomas piliečiams Dar vienas papildomas klausimas, kaip būtų galima pagerinti ombudsmeno žinomumą ir matomumą. Taip pat galbūt bendradarbiaujant, e, tą patį būtų galima pasakyti ir užduoti klausimą apie peticijų komiteto žinomumo pagerinimą dėl pagrindinių teisų hartijos. Jūs teisingai pastebėjote ir įvertinote dabartinę padėtį. Mes taip pat uh, susidurime su tokia problema, kad vis daugiau peticijų arba skundų ombudsmenas gauna. Viena vertus tie skundai yra pagristi, tačiau antra vertus galima e, pasiremti žmogaus teisų hartijos nuostatomis tik tais atvejais, jeigu jos perkeltos į ES galiojančius teisės aktus, jeigu tokių teisų nėra, tuomet konstatuojama, jeigu tokių teisės aktų nėra, tuomet konstatuojama pagristai, kad e, nors skundas e, teikiamas ir pagristai, mes neturime veiksmingų priemonių, kaip jį būtų galima išnagrinėti ir konkrečių veiksmų imtis. Taigi, kaip spręstumėte tą prieštarą tarp žmogaus teisų pagrindinių teisų hartijos nuostatų ir galiojančių teisės aktų valstybėse narėse, o į kitus e, klausimus, e, kuriuos norėjau užduoti, praktiškai atsakėte savo įžangoje, tačiau būtų malonu e, taip pat, kad ir jeigu ir sugebėtumėte savo programinės nuostas tinkamai įgyvendinti, kurias pristatėte. Ačiū pono Jarui, S ir D frakcijos vardu ponas Kešmanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Omen Reuten, sveikinu prisistačius. Aš du trešdalius spėjau išklausyti. Norėčiau iškelti klausimą pono Baštinarų vardu. Jūs sakote, kad turi būti greitas reagavimas piliečiams. Nežinau, ar pagalvojate apie kokius nors pokyčius, kuriuos padarytumėte ombudsmeno darbe, kad tai įvyktų. Tai ir e, toliau pratesant, ką sakė panas Jaras dėl pagrindinių laisvių hartijos, aš e, jam pritariu tam, kad e, visose institucijose mums visiems tai pirmiausia turi rūpėti ir kadangi mes visi žinome, kad tai yra taikoma tiesiogiai ES teisiai, kaip jūs norėtume integruoti savo galima dėl to, kad nepakankamai gerbiama hartija jūsų darbe santykiuose su institucijomis. Džiaugiuosi tuo, kad paminėjote gero administracinio elgesio kodeksą ir paminėjote šio komiteto puikų, puikia narę, ponę Kessler, kuri daug čia yra padirbėjusi. Tačiau jūs teisingai sakote, kad yra natūralus alijansas tarp parlamento ir ombudsmeno tarnaujant piliečiams. Ar galėtumėte pratesti šią mintį? ir taip pat paminėti e, tai, kad kai yra konfliktas tarp parlamento ir ombudsmeno, kai nesutarėme tarp jų, kaip išspręsti piliečio problemą, kaip tai daryti tada. Ir pagaliau e, ponas Bašnarų e, kėlė šį klausimą, nors atsiprašau, kad yra daug klausimų, bet jie šiek tiek sutampa. Ką pasakytumėte Europos komisijai, derantis, pavyzdžiui, dėl pagrindinių pagrindinės prekybos sutarties, pavyzdžiui, sutarties su jungtinėmis valstybėmis. Ačiū, pana Auken. Ačiū, kad atvykote pas mus. Už, ačiū už jūsų prisistatymą. Tiesiogiai perėsiu prie to, kas man daugiausia kelia nerimo, kalbant apie tris e, kandidatus, tai yra priklausimas partijai ir e, tai, kad jie yra parlamento nariai. Jūs sakėte, kad jūs išrinkta, taip, mes visi išrinkti, tačiau ne vienas iš jūsų nesuslaukite ne pusės piliečių paramos, mes susišenkami remiantis politinėmis programomis. Ir jūs sakėte, kad jūs klausytumėte savo elektorato. Galbūt aš neteisingas buvo vertimas iš olandų kalbos, tačiau e, aš vertimą tai girdėjau. Galbūt vertimas iš e, olandų į danų kalbą mane supainioja, tačiau norėčiau pasituoti, ką jūs parašėte European Voice laikraštyje, kas mane nustebino. Pirmiausia, sakėte, kad ombudsmeno nepriklausomumas yra toks pat kaip ir komisijos nario nepriklausomumas. Komisijos narys yra politinis postas. Jie turi būti nepriklausomi nuo nacionalinių interesų. O ombudsmenas turi būti nepriklausomas panašiai kaip teisėjas. Tai yra visai kitoks nepriklausomumas. Tai yra e, objektivus apibūdinamas. Ir jūs pridėjote, kad kad manote, kad išrinkti žmonės geriausiai atstovauja, geriausiai atstovai galintis būti ombudsmenais. Tuomet mes painiojame politiko ir ombudsmeno pareigas. Mano nuomonė, jeigu kas nors e, yra politikas ir esi tiesioginai išrinktas, tuomet pakirsime šią instituciją. Nes turite ne tik tvirtinti, kad esate nepriklausomas, bet turite būti ir vertinamas kaip nepriklausomas. Mes esame išrinkti kaip partijų atstovai, todėl nėra, vis, nesame nepriklausomi. Tuomet kalbėjote apie reglamentą dėl gerą administraciją. Sutinku. Bet po to, jeigu apibūdinte nepriklausomumą tokiu būdu, kad e, e, partijų politiniai atstovai yra nepriklausomi, tai tuomet ir e, įtrauksite tokį apibrėžimą į reglamentą. Nes, kaip sakėte, kad interesų konfliktas nėra, neturi objektivaus apibrėžimo. Man atrodo, kad reikia aiškaus, nepriklausomo apibrėžimo, nešališkumo ir tai skiriasi nuo parlamentarų padėties. Ir po to klausimas apie skaidrumą. Mačiau, kad jūs susilaikėte, kai buvo balsuojama dėl 1049 reglamento per paskutinį balsavimą. E, jeigu jūs norite siekti ombudsmeno posto ir skaidrumo e, propaguojate, kodėl jūs neparemėte parlamento pozicijos e, dėl skaidrumo aukščiausių lygmenių. Ir kitam kandidatui uždaviau tokį klausimą. Ar sieksite, kad Aruzo konvencija, kuri kalba apie tai, kad piliečiams reikia e, didinti skaidrumo ir dalyvavimą, negu užtikrina 1049 reglamentas. Ir ar siektumėte stiprinti piliečių galimybės? Tačiau kodėlgi jūs susilaikėte balsuojant dėl 1049 reglamento? Ačiū, ponia Vertman. norėčiau užduoti du klausimus. Taigi labai ačiū. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmasis yra mano frakcijos kolegos klausimas. Pane Auken jau sakė kalbėjo apie jūsų balsavimą dėl skaidrumo, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl susilaikėte balsuojant dėl šios svarbaus dokumento ir kokia yra jūsų nuomonė apie reglamento dėl visuomeniai gauti informaciją apie dokumentus reglamento. Ir savo pasisakymą ALDE frakcijoje jūs pabrėžėte, kad esate nepartinė kandidatė ir įrodysite savo nepriklausomumą. Kaip derinsite šį, šį, šį pareiškimą su savo balsavimu dėl to reglamento? Antras klausimas, apie kurį ilgai galvojau, yra toks. Mes turime sudėtingus laikus, krizės laikus, riboti biudžetai ir kaip jūs vertinate savo darbą turint galvoje tuos apribojimus, nes apribu, ombudsmenas taip pat turi tik tam tikrą biudžetą, jo viršyti negalite. Kaip veiksmingiau dirbsite tą darbą, kaip pagerinsite veiksmingumą vieną vertus, o kitą vertus pagerinsite darbo rezultatus. Gal galite pateikti savo pasvarstymus šią prasme. Ačiū. Nematau pono Čičesterio salėje. Taigi galbūt galime užbaigti pirmąją klausimų dalį ir suteikti vėl žodį poniai Omen Ruiten. Labai ačiū. Pone Vertman, visuomenės galimybė susipažinti su dokumentais yra man labai svarbus klausimas kaip ombudsmenė. Aš turiu e, laikytis reglamento, kurį patvirtino parlamentas, o kaip kandidatė aš nenoriu patirti įtaką esamos diskusijos, o diskusiją aš žinau. Galimybė visuomeniai susipažinti su dokumentais yra viena, skaidrumas yra antra. Tačiau kaip tai suderinti su asmeniais duomenimis. Ir čia yra konfliktas parlamente. Ir aš puikiai jį žinau. Tačiau prašau pastebėkite, kad šiuo metu aš nepriimu kažkurios tai pusės, neslaikau kažkurios tai pusės. ombudsmenas negali laikytis kažkurios tai šalies pozicijos dėl galimybės visuomeniai susipažinti su dokumentais, e, dėl biudžetinio pribojimo. Manau, kad turi būti įmanoma dirbti veiksmingiau negu dabar. Bent jau tokią patirtį turiu savo bagaže netgi gaunant daugiau skundų, panaudojant naujas skaitmeninės galimybės, galime dirbti veiksmingiau. Galbūt būtų protinga mintis, pažvelgus į ombudsmeno e, interneto e, svetainę ar peticijų komiteto internetinę svetainę, galima būtų galbūt siekti didesnio bendradarbiavimo tarp jų galima vieni kitiems padėti. Taigi, turint biudžetinius apribojimus, vis tiek e, reikia pasakyti, kad biudžetas yra, jis numatytas. Ir aš tikrai niekada nesakysiu, kad reikia man daugiau pinigų, negu jų yra numatyta dabar. Toliau atsakymas poniai Alkan. Jūs e, patikite daug komentarų dėl ombudsmeno nepriklausomumo ir pacitavote mano įžanginius žodžius. Mano įžanginės pasisakymas yra ir anglų kalba parengtas, aš galėsiu jums jį atsiųsti ir pamatysite, kad aš iš tiesų ne visai taip sakiau, kaip jūs citavote. Aš norėjau pasakyti, kad nepriklausomumas turi būti įrodytas, kai užtikrintas, kai užimi postą. Jį reikia užtikrinti, nes duodi priesaiką teisingumo rūmose, prižadėdamas, prisiekdamas būti nepriklausomi nepriklausomų šiame parlamente visada skirdami ombudsmeną diskutuojame apie tai, ar gali jis priklausyti kokiai nors politiniai partijai, ar būti susaistytas ar ne. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys. Nes ta diskusija vyko na, skiriant poną Siodamaną ir kai jisai e, sutiko užimti tą postą, tokia diskusija nutilo. Ir jis buvo susijęs su politinė partija. Taigi, pana Auken, manau, kad labai svarbus yra pasitikėjimas. Negaliu, aišku, jūsų įtikinti. Ir puiku, kad parlamente visi turi savo pratinius įsitikinimus nuomonės ir gali palygi, nu, pagal juos balsuoti. Tačiau, manau, sutiksite, kad kai kas nors paskirtas ombudsmenu, tas e, nepriklausomumas turi būti garantuojamas. Visi šeši kandidatai ateinantis į šiuos klausimus įrodo, tas faktas įrodo, kad pats parlamentas yra nepriklausomas ir jie turi būti patvirtinti parlamento. Ir visi šiame komitete turi galvoti, ką nori pasirinkti. Nes jūs, ponia Aukinai, ponia Kešmanai, ponia Martinės, atstovaujate piliečių interesus ir jūsų balsas yra viso to garantija. Ombudsmenas nėra politikas ir kai ombudsmenas yra paskirtas, jis jau nebėra politikas. ir e, jo politinės nuomonės turėtų nuo to momento būti atidėti į šalį. Būdamas ombudsmenu yra nepriklausomas savaime. Yra procedūra, kaip atšaukti ombudsmeną taip pat. Ir netiek daug parašų reikia, kad būtų pradėta ta procedūra. Taigi ombudsmenas yra nepriklausomas ir turi turėti galimybę išklausyti piliečių ir imtis veiksmų, kai tai yra būtina. Užtikrinti, kad piliečių interesai būtų apsaugoti. Pone Kešmanai. Dėl, dėl hartijos. Hartija turi būti ne tik mano bagažas, ne tik mano DNR, tai turi būti visų institucijų DNR. Ir aš turiu kiekvieną dieną įtikinėti visus, kad tai būtų. Po to jūs sakėte, kad yra natūralus ryšys tarp peticijų komiteto ir ombudsmeno ką daryti esant konfliktui tarp šių dviejų institucijų. Tikiuosi, kad mano pats pirmas dokumentas, pirmas darbas ir bus tas, kur galėtų dalyvauti parlamentas, tuomet aš galėčiau įrodyti savo nepriklausomumą. Ir pagaliau kokį patarimą duočiau darybose dėl prekybos susitarimo. ombudsmenas nėra teisės akto leidėjas. Tai reiškia, kad būtent jūsų reikalas parlamente dėl to spręsti. gali būti politinis ombudsmeno požiūris į remiantis hartiją, bet Tai yra jūsų darbas. Ombudsmenas negali dalyvauti įstatymo kūrimo procese. Jūs e, klausėte apie ombudsmeno funkcijas manau, kad tik vokiečių kalboje egzistuoja toks ombudsmeno pavadinimas, kuris reiškia e, piliečių reikalų patikėtinį išvertus. Ir aš visuomet tokia jaučiausi piliečių reikalų patikėtinį. Todėl, kad visuomet buvau išrenkama tik savo pačios pastangų dėka. O jeigu piliečių reikalais nesirūpinsi, tai net ir Niderlandose niekas tavęs neišrinks niekur. Todėl manau, kad e, būtent dėl šios priežasties ombudsmeno institucija yra tokia svarbi. Turite omenyje, kad e, Europos įvaizdis piliečių akise šiuo metu tikrai nėra pats geriausias ir Europos institucijos yra kritikuojamas, būtent jiems reikia ir duoti tokią instituciją, kuri ištaisytų Europos institucijų kitų daromas klaidas tam, kad e, visi Europos, e, visos Europos institucijos, pradedant paprastu durininkų ir baigiant e, komisijos pirmininkų Baroso teiktų paslaugas piliečiams. Taigi kaip reikia tą padaryti, tą užtikrinti, būtent e, padidinant e, Europos ombudsmeno institucijos pastebimumą, žinomumą ir reikia atlikti tinkamą tyrimą, kodėl Europos piliečiai nežino, kad veikia tokia institucija, kodėl nėra susipažinę su jos pagrindiniais įgaliojimais, todėl manau, kad reikia pasitelkti ryšių priemonę, socialinę žiniasklaidą, paprastą žiniasklaidą, taip pat bendradarbiaujant su Europos parlamento peticijų komitetu tą žinomumą skatinti. Pasitelkti reikėtų taip pat ir atitinkamą e, ombudsmeno institucijos e, <clears throat> interneto puslapį ir band prisijungti prie šio puslapio šiuo metu uh, užtrunka labai ilgai 18 sekundžių, to tarpu vidurkis turėtų būti milisekundės arba sekundės dalis tam tikra. Aš manau, kad daug ką dar galima pagerinti šioje srityje. Ombudsmeno institucija, mm, pono Diemandūro pastangų dėka ir tapo žinoma, tačiau dabar reikėtų dar labiau pagerinti bendravimą su piliečiais ir aš stengsiuosi to pasirūpinti, pasitelkus anksčiau minėtas priemonės, stengiuosi dalyvauti atvirose viešose diskusijose. Tačiau net ir tais atvejais, kuomet problemos nesugebėsiu įspręsti, aš apie tai uh, paskelbsiu viešai. Taip pat aš e, dalyvausiu reguliariai peticijų komiteto posėdžiuose, nes manau, kad tokiu būdu būtų ir bus galima geriau suvokti žmonių siunčiamus e, signalus. Tiek turbūt atsakymų. Dėkuoju. Dabar antras klausimo etapas. Ponas Bulan. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Gerbiamo ir jie, mes e, jau e, girdėjome mano klausimą kitam kandidatui tą patį. Jisai susijęs su Europos ombudsmenų tinklų egzistuoja kai kuriuose valstybėse tinklas, bet e, negalima visuomet užtikrinti nacionalinės tapatybės, nuolatinių kontaktų e, tarp piliečių ir ombudsmeno kai kuriuose valstybėse. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galvojate, kad ES ombudsmenas galėtų spausti kai kurias valstybės narės, kuriuose nėra e, ombudsmeno, kad būtų įkurta tokia pozicija? kalbu apie dabartinės valstybės narės ir būsimas ir ar galvojate, kad ES ombudsmenas galėtų e, turėti galių e, kalbėti su valstybėmis narėmis apie tai, kad visi ombudsmenai turėtų turėti galimybę kreiptis į teismą. E, mes e, minėjome piliečių metus ir jeigu aš būčiau e, pilietis tam tikroje šalyje, jau šis tarsi nuskriausdas, galvodamas apie kitus, e, kitų šalių piliečius, kurie turi tokią galimybę kreiptis į ombusmeną. Pone Ždenoka. Ačiū, kalbėsiu latviškai. Noriu paklausti, ponios Omenraitin. Iš tiesų, aš kalbu latviškai todėl, kad jūs kalbėjote su mumis olandiškai ir minėjote priežastis, dėl kurių nekalbate angliškai. Aš kalbu latviškai, tačiau mano gimtoji, tai yra e, taip pat kalba, kurią dabar kalbu, yra oficiali ES kalba, viena iš 23 ir tai yra gerai. Tačiau turbūt e, sutiksite su tuo, kad e, <clears throat> tos 23 oficialios ES kalbos nėra gimtosios visiems 500 milijonams ES piliečių, daugiau nei 50 milijonų ES piliečių kalba kitomis kalbomis, kurios nėra oficialios ES kalbos. Jūs e, kalbėjote apie žmogaus teisę, žmogaus teisų pagrindinių teisų hartijoje yra nuostata draudžianti taikyti diskriminaciją tų piliečių atžvilgių, kurių gimtoji kalba yra kitokia nei oficialioji kalba. Kaip jūs ketinsite šią nuostatą praškai gyveninti, jeigu gausite skundų ES institucijų atžvilgių, pavyzdžiui, apie tai, kad uh, žmonėms e, neleidžiama naudotis jų gimtąją kalbą, kad pateikiama informacija tik tai kitomis kalbomis nei tos, kuris jos, kuriamis jie kalba. Ponas e, Hatsijorgijų. Aš labai gerai pažįstu e, kandidatę, ji dirba užsienio reikalų komitete, taip pat rengia pranešimą dėl Turkijos. Labai gerai Esu susipažinęs su jos noru padėti, užtikrinti objektivumą ir norėčiau e, pasveikinti, pagirti ją už šias savybės. E, klausimas mano dėl Eurogrupės neseniai, neseniai priimto sprendimo. E, jisai susijęs su valstybės, vienoje valstybėje narėje laikomais indėliais. Jeigu jūs būtumėte ombudsmenė tuo metu, kai buvo priimtas šis sprendimas, ar galė, būtumėt galėjus ką nors padaryti, ar paprasčiausiai būtumėte pasakius, kad tai yra politinis sprendimas, nieko bendro neturinti su ombudsmeno veikla. Antras susijęs klausimas. Manau, kad ombudsmeno kompetencija ir galios yra gana e, ribotos, jeigu pasižiūrėsime į nacionalinių ombudsmenų įgaliojimus. E, Nacionalinės ambusmenas turi savo šalyje kur kas daugiau galių negu kad ES ambusmenas. Ar jūs e, gal, ketinate ką nors daryti šioje srityje? Pavyzdžiui, galbūt galima pradėti būtų diskusiją dėl Europos ombudsmeno galių išplėtimo. Martinės Martinės. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų draugę Ryją ir e, už tai taip pat pasveikinti, kad ji savo kalbą prisistatė. Aš esu parlamento vicepirmininkas atsakingas už daugia kalbystę. Manau, jog svarbu e, postui, kurį kandidatuoja Ryja. E, E, tie dalykai, galbūt net svarbiau, negu kalbant apie kitus postus, kitas institucijas. Svarbu, kad piliečiai žinotų, jo gali kalbėti savo kalbą, kreipdamiesi į ombudsmeną. Todėl e, kalba yra labai svarbu. ir turime Europos parlamente ypač tai e, prisiminti, galbūt komisija ir taryba apie tai tiek negalvoja, bet mes turime e, suprasti, e, kaip svarbu demokratinis identitetas mūsų projekto, kaip svarbu piliečiams gebėti bendrauti savo kalbą, galėti bendrauti savo kalbą ir gauti dokumentus savo kalbą. Trys klausimai. Pirmasis labai paprastas. Ką Jūs manote apie pavadinimą? Man nepatinka toks užkoduotas, sunkiai suprantamas pavadinimas e, šiam postui. E, jeigu nesišvedas, tai sunkiai supranti, ką reiškia tas pavadinimas. Jisai visiškai nieko nesako. Mes sakome e, žmonių gynėjas ispaniškai. E, prancūzai sako tarsi tarpininkas, mediator, e, nežinau ar kitose kalbose būtų aiškesnis pavadinimas, net toks paslaptingas, nes tas žodis ombudsmenas nieko nesako. Taip pat kalbėjome apie tai, kad labai svarbus yra pasitikėjimas. Norėčiau paklausti kandidatės, kaip jį įsivaizduoja galima padidinti pasitikėjimą. Taip pat, kaip galėtume e, išeiti iš to visiško uždarumo, konfidencialumo, kaip galėtume šią instituciją um, išpinti iš slaptumo skraiščių. Uh, peticijų komitetas sulaukė e, nedaug e, nusiskundimų lyginant su ombudsmenu. Manau, kad Europos ombudsmeno institucija e, yra institucija, apie kurią niekada negirdėjo daugumą ES piliečių. Atsiprašau, peticijų komitetas sulaukė daugiau skundų negu ombudsmeno institucija. Taigi kaip ta institucija galėtų tapti labiau matoma Ir e, kitas dalykas, piliečių tarsi e, baudimas, negalime bausti piliečių už tai, kad priklauso jie kažkokiai politiniai partijai. Mano šalyje kažkada buvo taip. Bet jeigu kvestionuojama žmogaus teisė jungtis prie partijos, tai tada jau yra išpolis prieš demokratiją. Aš norėčiau paklausti, ar kandidatė palaikytų, pritartų kokiai nors sistemai, kad būtų galima užtikrinti, jog parlamentas e, galėtų atleisti ombudsmeną, jeigu parlamentas mano, kad omusmenas elgesi neteisingai ar neteisėtai. Manau, jog reikia mums e, turėti tam tikrą sistemą, kurioje parlamentas galėtų atšaukti ombudsmeną iš pareigų, jeigu parlamento nuomonė, parla, e, ombudsmeno veiksmai yra nepriimtini. Pavyzdžiui, jeigu ombudsmenas e, nėra visiškai neutralus ar tai nepriklausomas. Ar jūs atsistatydintumėte, jeigu parlamentas e, išreikštų e, reikalavimą pašalinti jūs iš e, posto, iš pareigų. E, taigi įdomu būtų sužinoti, ar jeigu būtų pareikalauta arba paprašyta jūsų atsistatydinti, ar tai padarytumėte, nes kol kas parlamentas neturi galiojimų pašalinti. E, parlamentas gali tik tai prašyti, reikalauti, kad ombudsmenas atsistatydintų. Ar tai padarytumėte, jeigu parlamentas, pavyzdžiui, to pareikalautų, paprašytų, jeigu būtų manoma, kad jūs esate šališka ar dirbate neveiksmingai? E, nepriklausomumas, aišku, čia yra nepaprastai svarbus. Jeigu parlamentas turėtų uh, galių nuspręsti dėl ombudsmeno nepriklausomo viskas gerai. Aš vis tik tai nemanau, kad priklausyti politiniai partijai e, reiškia, kad tikrai tas žmogus negali būti nepriklausomas. Ačiū dabar ponas Bastinaru. Dėkui, pirmininkė. Vienas svarbus E, klausimas susijęs su jūsų įsipareigojimu atsižvelgti į žmogaus teisės ir pagrindinių teisių hartiją. Viskas skamba gražiai, netgi spūdingai, tačiau problema yra, kaip viską pasiekti. Mano klausimas susijęs su tuo, kad iki šiol ponė Reding, komisijos narė atsakinga už hartiją, aiškiai išreiškė pasipriešinimą e, pagrindinių teisų hartiją laikyti ES teisės dalimi. Hartija gali būti perkelta į nacionalinius teisės aktus teisyną. Kaip jūs ketinate žiūrėti ateityje į pagrindinių teisių hartiją? Antras klausimas. E, Galvant apie komisijos elgesį slaptumą, e, kartais skaidrumo stoką, kaip jūs ketinate veikti ir užtikrinti, kad skaidrumas ir e, derama bendradarbiavimo dvasia tarp, institu, tarp Europos parlamento ir komisijos būtų įtvirtinta ateityje kitais metais po Europos parlamento e, rinkimų bus e, e, ieškoma naujo ombudsmeno. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip jūs e, įsivaizduojat galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp komisijos ir Europos parlamento. Kitas dalykas, valstybių narių vyriausybės elgesi skirtingai. Kaip užtikrintumėte, kad standartai, kurie Europos parlamente, Briuselėje yra e, patvirtinami, būtų taip pat e, nuosekliai ir panašiai traktuojami e, nacionalinių vyriausybių. Kaip ombudsmenas tą gali užtikrinti? E, matomumas, skaidrumas, e, geras administravimas, e, nusižengimą administraciniai. Kaip užtikrintumėte, kad tiek Bruselėje, tiek valstybėse narėse į tuos dalykus būtų žiūrėję, žiūrima vienodai. Jeigu to nieko nebus padaryta, tai e, bet peticijų komitetas e, toliau sulauks daugybės visokių prašymų pageidavimų kaip raudų siena. Ir e, nežinau, ar e, bus galima sakyti, išsklaidyti piliečių susirūpinimą, jeigu nieko nebus padaryta. Prašom, kandidatė. Aš pradėsiu nuo paskutinio kalbėtojo kaip e, galite užtikrinti, kad e, Hartija būtų tiesiogiai gyvendinama jos nuostatos valstybėse narėse. Sutartyje numatyta, kad e, institucijos privalo tiesiogiai gyvendinti hartijos nuostatas, taigi siekiant, kad valstybėse narėse būtų tiesiogiai jos taikomos, reikėtų pakeisti sutartį. Čia būtent turi parlamentas ir taryba imtis atitinkamų veiksmų dėl e, slaptumo ir skaidrumo tarpusio prieš priešus. Jūs tai minėjote, aš pasisakau už e, kuo didesnį skaidrumą nes e, čia ta prieštara yra konfliktinė netgi pobūdžio. Ir tą konfliktą tarpusavio reikia spręsti, randant atsakymus į klausimą, e, koks yra leistinas slaptumo lygis, nepažeidžiant skaidrumo principų. Tai reikėtų svarstyti, tačiau parlamentas kartu su taryba turėtų pasverti atitinkamus argumentus, nepažeidžiant ir privatumo saugos nuostatų 2010-2011 metais parlamentas atitinkamus teisės aktus yra patvirtinęs, tačiau reikia naujų, kurie labiau dėrėtų prie Lisabonos sutarties nuostatų. Aš manau, kad ne vien parlamentui e, nėra labai jauku, kuomet e, dabar e, trilogose svarstama informacija nėra iš karto pateikiama e, kitoms institucijoms. Aš manau, kad e, jeigu būčiau išrinkta į šias pareigas, pabandyčiau geriau suderinti tą slaptumo ir, ir viešumo skaidrumo aspektą ten, kur tai yra įmanoma. Dėl Elgesio kodeksų visos institucijos turėtų vadovautis e, vienu bendru etikos kodeksu, dabartinis kodeksas buvo parengtas, e, patvirtintas ir yra įgyvendinamas Europos parlamente. Jame daugiausiai dėmesio skiriama piliečių interesų apsaugai, tačiau tarpo kitų institucijų tarybos ir komisijos e, elgesio kodeksas labiau skirtas būtent e, institucijų darbuotojų interesams apginti. Taigi aš mielai su jumis bendradarbiausiu, stengdamas šią padėtį pakeisti. ES sprendimai dėl indėlių apmokestinimo. Toks buvo klausimas užduotas. Manau, kad čia, čia reikėtų situaciją apsvarstyti iš esmės. Dabar galėčiau spontaniškai pasakyti, kad e, piliečiai šiuo atveju turėtų pirmiausiai kreiptis į savo šalies teisėkuros institucijas. Ir Europos ombudsmenas šiuo klausimu nelabai ką turi pasakyti, tuo tarpu nacionaliniai ombudsmenai turi daugiau galiojimų, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomas teisingumo ir sažiningumo principų, kaip Europos ombudsmenai galėtų prisidėti prie to, kad būtų kai kurios tose šalise, kuriuose nėra tinkamos institucijos, ombudsmeno institucija įsteigta. Žinoma, priversti to padaryti neįmanoma, tačiau galbūt Europos ombudsmenas galėtų glaudžiau, bet tarpiškiau bendrauti su tų šalių piliečiais, su jų žmogaus teisų gynimo organizacijomis būtų galima daugiau informacijos pateikti apie pagrindinių teisų hartiją, apie joje pateikimą informaciją dėl ombudsmeno ir tokiu būdu paskatinti įsteigti ombudsmeno institucijose tose šalise, kuriuose jos nėra. Pane Martinėsai, ačiū už jūsų draugiškus žodžius. Daugia kalbystė yra svarbi ne vien tik siekiant užtikrinti galimybę kreiptis, pateikti skundų savo gimtąją kalbą, tačiau taip pat ir gauti į atsakymą. Pane Ždanokai, galiu pasakyti, kad kadangi esame pažįstamos, tai žinau jūsų klausimo potekste. Jeigu rusų kalba nėra ES gimtoji nu, oficialioji kalba šiuo metu, tai reiškia, kad ES valstybių priešai neturi teisės pateikti ombudsmenui skundą, kuris būtų surašytas e, rusų kalba ir šios nuostatos yra sutartyse ir būtina jų laikytis. Aš manau, kad aš sugebėčiau apginti daugia kalbystę. Pone Martinėsai, tai yra tas žmonių gynėjas, e, taip vadinamas Ispanijos ombudsmenas. Vokietijoje jis yra panašiai vadinamas piliečių reikalų patikėtiniu. Manau, kad tai puikiai atspindi šios institucijos paskirtį. Ombudsmenas turėtų būti piliečių gynėjas, jų advokatas, gavęs atinkamus įgaliojimus ginti piliečius jų santykiuose su institucijomis. Aš manau, kad tas pavadinimas kaip savoka skamba gražiai. Tačiau ombudsmenas, čia dabar ponios Aukin adresno noriu pasakyti, kad galbūt ši institucija yra labiau populiaresnis Skandinavijoje, Švedijoje, Norvegijoje, kitose šalise. Tačiau buvo oficialiai pasirinktas ombudsmeno pavadinimas ir man nekiltų didesnių problemų jį ir toliau išlaikyti dėl veiklos pobūdžio. Ombudsmenas ir jo institucija turėtų stengtis didinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą nes ombudsmenas yra piliečių reikalų patikėtinis. Todėl turi privalėti įsiklausyti piliečių rūpešius ir pasirūpinti tuo, kad uh, jie imtų labiau pasitikėti institucijomis. Ir aš manau, kad tai turėtų būti labai svarbi ombudsmeno veiklos sritis ir tai yra vienas iš, geriau, iš tų dalykų, kuriuos geriausiai sugebu. Aš sugebu įtikinti žmonės, sugebu suderinti skirtingas nuomonės, statyti tiltus e, tarp skirtingų nuomonių atstovų. Manau, kad tik tai statydami tos tiltus galėtume pasiekti institu... E, tarpusavio sustarimo, sustarti tarp skirtingų institucijų. Jūs uždavėte klausimą dėl ombudsmeno atstatydinimo galimybės. Aš vertinčiau tokią galimybę teigiamai, tačiau aš manau, kad nei parlamentų, nei ombudsmenų dėl to problemų neturėtų kilti, tačiau Jeigu parlamentas, manau, konstatuotų, kad ombudsmenas netinkamai atlieka savo pareigas, tai sutartie yra atitinkama nuostata, kad surinkus 10 procentų parlamento narių balsų toks prašymas galėtų būti teikiamas ir būtų galima jį atstatydinti. Dar vienas klausimas, panas Hači Georgijų. Jį uždavė dėl politinės e, veiklos patirties ir dėkoju už jūsų komplimentus. Na, ponas Bulon taip pat uždavė klausimą. Iš tiesų, ne kiekvienoje šalyje veikia ombudsmeno institucija. aš jau E, minėjau, kokiu veiksmu reikėtų imtis, siekiant, kad tokios institucijos atsirastų, nu, kad reikia kalbėti apie pagrindinių teisų hartiją, apie jos nuostatas, apie e, ombudsmeno institucijos svarbą, nors formaliai tokių galimybių kaip ir nėra. Ačiū pirmininkas, sakiau, užduots klausimus. Uh, Baigiame šio ryto klausimus. Dėkoju visiems, ypač poniai Omen Ruitan ir linkiu sėkmės. Ačiū. Sustiksime po pietų.